Nepradėsiu tol posėdžio, kol visi nesusės. Lalonde, she... Ir kolegiai Lalong galiu tą patį pasakyti, jeigu jūs nieko prieš. Šiek tiek vėluojame, bet dabar šiltai sveikinu poną Colin Šikliūną. Jis yra Europos išorės veiksmų tarnybos e, direktoriaus pavaduotojas atsakingas už artimuosius rytus ir Šiaurės Afriką. E, pasikvietėme jūs, nes norime pasinaudoti progą ir pasikeisti nuomonėmis apie e, tarptautinės bendruomenės poziciją Sirijos atžvilgių. Ir ypač norėtumėm aptarti galimą ES vaidmenį e, stumenti prieki Ženevos procesą ir užtikrinant deramą Asado režimą įvertinimą, e, stengiantis e, su, sutikti ir paremti demokratinius procesus Sirijoje. Ši diskusija vyksta pačiu laiku, nes kai kurios arabų valstybės Damaskė atidaro kaip tik tai e, ambasadas ir Asado režimas aiškiai siekia normalizuoti diplomatinius santykius ir tapti visiškai pripažintų. Arabų lyga sako, kad gali Sirija priimti vėl į savanarių tarpą. Jungtinių tautų organizacija paskiria savo ypatingą įgaliotinį Sirijoje, nors Europos parlamentas pademonstravo didelį nusivylimą Ženevos procesu ir suabejojome Sado režimo uh, tvirtų uh, atsidavimu demokratiniams policiniams procesams. Kontekstas ir saugumo padėtis Sirijoje ir toliau išlieka labai pavojinga ir uh, mes norėtumėm sužinoti, kokį vaidmenį ES galėtų gyventi, atgaivinant Ženevos procesą ir reikalaujant Arabų lygos iš, nustatyti daugiau sąlygų Sirijos santykiams su Sirija. Ar trečioji Bruselio konferencija toliau uh, pabrėžti ES politiką Sirijos atžvilgių, ar e, turime skirti daugiau dėmesio pilietiniai visuomeniai Turkijoje ir numatyti reikiamas priemonės, kad atliktume svarbu vaidmenį politiniuose procesuose. Tie klausimų aš turiu, aš manau, kad kolegos turės dar daugiau. Prašau žodis dabar jums. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę su jumis pasikeisti nuomonėmis. Aš suprantu, kad vėluojame, todėl kalbėsiu kuo trumpiau Sirijos tema e, nėra ta, kurią galima labai glaustai aptarti, bet norėčiau e, problemą iš vis aptarimą padalinti į tris dalis. Pirmiausia, pristatysiu padėti valstybėje. Antras dalykas, pažiūrėsiu ES politiką ir poziciją tarptautinėje bendruomenėje ir paskui pasakysiu keletą žodžių apie pasirengimą trečiai Bruselio konferencijai Sirijos klausimų. Padėtis vietoje. Laukas padėti Sirijoje apibūdina kaip besinormalizuojančią. Galbūt ir tiesa, kad e, vyksta mažiau ginčių, mačiau kovų, atsiprašau, Sirijos teritorijoje, negu kad būdavo anksčiau. Ir mūsų akimis vis tik tai dar pozicija negali būti apibūdinta kaip normali Vienas iš pasarojo meto įvykių turėjusių didžiulį poveikį e, padėčiai vietoje yra Junktinio Amerikos valstijų paskelbimas, kad ji patrauks, kad jos patrauks kariuomenę iš šiaurės rytų Sirijos. Dar visiškai nėra aišku, kokiu mastu tai bus e, daroma ir pagal kokį tvarkaraštį, tačiau šio sprendimo e, padarinius jau jaučiame praktiškai. Pirmiausia, kurdų pajėgos, kurias rėmė Junktinės Amerikos valstijos, e, atsidūrė padėtyje, kai reikia joms savo poziciją iš naujo pasverti. Viena iš priemonių padėčiai išspręsti yra e, sureguliuoti režimą, kuris iki šiol buvo traktuojamas e, kaip santykiai su priešu. Aišku, tai taip pat išbudino uh, E, ekstremistinės jėgas, ypač ISIS. Mes manome, kad gali būti, kad sugrįšime į tą padėtį, kai vadinamoji islamiškoji valstybė taps Sirijos neatsiejama dalimi, bet yra ženklų rodančių, kad ekstremistų grupuotė stiprėja ir atgauna jos savo pozicijas Sirijoje, valstybėje praktiškai. Dar vienas dalykas, kurį užaštrino Amerikos sprendimas, yra pats Asamo režimas. Dabar jis atsidūrė į to, tokią padėtyje, kai priešai praktikoje e, vietoje e, turėjo pradėti kalbėtis, jie pateko į aplinkybės, kai Junktinės Amerikos valstijų e, dalyvavimas rodo, kad galimos reakcijos greito reagavimo dabar nebebus ir aišku tada sustiprėja uh, Rusijos ir Irano pozicija visų pirma. Tačiau, kaip aš jau sakiau, kol kas dar nėra visiškai aišku, kaip tas pasitraukimas iš tiesų vyks. Mes tikimės, kad kitą savaitę gal bus daugiau aiškumo. E, Vašingtonė susitiks pasaulio lyderių koalicija E, kovai su Daesh. Šioje koalicijoje ES atlieka labai svarbu vaidmenį. Tiesą sakant, mes visą eilę priemonių, priemonių paketą kaip tik rengiame ir per kitą koalicijos partnerių susitikimą tą paketą pristatysime. Žinoma, e, tas priemonės turėsime pristatyti priklausomai nuo mūsų gebėjimo rasti tikrų partnerių veikti Sirijoje. Junktinės Amerikos valstijos iki šiol mums padėdavo, jos leisdavo įgyvendinti savo planus ir dabar iškyla abejonių, kaip mes galėsime numatytas priemonės įgyvendinti. Aš jau sakiau, kad uh, kovų, smurtinių veiksmų sumažėjo, tačiau humanitarinė padėtis Sirijoje nėra nei kiek geresnė negu buvo anksčiau. Tiesa ta, kad mums pavyko užkirsti kelią e, masiniai kriziai Hitlemo ir aplink jį esančiose teritorijose. Ir Turkija ir Rusija atrodo randa bendrą supratimą. ES ir Junktinės Amerikos valstijos čia gali prisimti nuopelnų, e, nes jos buvo tarpininkės santykiuose tarp Rusijos ir Irano. E, nors humanitarniai kriziai kelias buvo užkirstas laikinai, grėsmė, kad padėtis vėl pablogės, neišnyksta. Pirmininkė, jūs minėjote, kad arabų pasaulyje pastebima normalizavimosi tendencija. Taip, taip yra. Ir matome, kad visa eilė arabų valstybių Damaske atidarė vėl savo ambasadas, nacionalinės avilinijos pradėjo vėl skraidyti į Damaską kai kurių valstybių. Matome, kad vyksta susitikimų nemažai. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę ES ir Sirijos ekonomikos forumas įvyko Dubajuje. Visi tie įvykiai e, rodo palaipsnio normalizavimosi požymius. Yra požymiai. E, ir labai aiškiai, e, tą patį galiu pasakyti apie Junktinės Amerikos valstijas, manome, kad e, toks padėties normalėjimas e, vyksta e, ne pačiu tinkamiausiu laiku. E, Režimas nesėmė jokių priemonių, kad padėtis normalėtų. Jis neužmėsgė santykių su tarptautinė bendruomenė, neparodė net e, noro pradėti bendrauti. Todėl santykių normalėjimas e, atsirastų praktiškai be režimo nuopelnų. Ir mes tą labai aiškiai norime pasakyti. Galų galegi pačios arabų valstybės turės E, apsvarstyti santykius su Sirija ir pačios arabų valstybės turės nuspręsti, ar Sirija iš naujo priimti į arabų valstybių lygą. Šiuo metu mes kaip tik rengiame ministrų susitikimą su arabų lygos valstybėmis. Pirmadienį Bruselėje tas susitikimas vyks, taip pat rengiamės aukščiausio lygio susitikimui, kuris įvyks Egipte vasario pabaigoje. Žinoma, tai yra e, viena iš rimčiausių problemų e, kurią kelsime susitikimuose su arabų partneriais. Europos pozicija, nepaisant daugelio iššūkių, nepaisant skirtingų e, įvykių ir praktiškai ir kitur, e, vietoje ir kitur, e, išlaiko tvirtą poziciją. Europos pozicija išlieka tvirta, ne tik principinė, bet ir pagrįsta konkrečia politika, konkrečiamis politinėmis priemonėmis. Viena vertus, kalbame, kad šiame etape dar nereikia pradėti rekonstrukcijos ir bandyti normalizuoti padėties, jeigu nėra Ženevoje pradėtas patikimas e, politinis procesas įgyventinant Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas. Trečias dalykas - dėl pabėgėlių gražinimo. Uh, Tas klausimas yra itin kontroversiškas. Žinoma, mes visi sutinkame, kad norėtume, jog pabėgėliai išvažiuotų namo. Turbūt ir patys pabėgėliai norėtų grįžti namo. Tačiau, kad jie galėtų sugrįžti, reikia sukurti gerą kontekstą, pakankamai saugę, e, padariomis sąlygomis e, e, aplinką turime sukurti ir žmonės nor, turi norėti patys sugrįžti. Ir kai mes iš skirtingų pusių girdime, kad sąlygos dabar jau sugrįžti yra teisingos ir jie gali pradėti skristi namo, mes visuomet pradedam sakyti, įrodykit, kad yra E, Sirijoje jau tinkamos sąlygos žmonėms sugrįžti. Nes kai mes pažiūrime, kas ten dedasi, pamatome, kad e, Asado režimas priima įstatymų, pagal kuriuos e, pabėgėlių turtas būtų atimtas, matome saugumo padėtį, kuri rodo, kad namo grįžę žmonės yra tik tai įbauginami, diskriminuojami. Ir visa tai E, įvertindami visai nesame įsitikinę, kad e, sąlygos sugrįžti yra teisingos. Taigi, mes ir toliau laikomės tarybos patvirtintos pozicijos, kalbu apie užsienio reikalų tarybą įvykusią 18 metų balandžio mėnesį, įvyko labai daug diskusijų su valstybėmis narėmis, ES ir valstybių narių pozicija buvo labai aiškiai pakartota, šią savaitę dar įvyks neformalus užsienio reikalų uh, E, susi, ministrų susitikimas ir nematom jokių priežasčių, kodėl ta pozicija e, turėtų būti dabar keičiama. Dar porą žodžių dėl e, trečiosios Bruselio konferencijos. Mes dar kartą nusprendėme, kad laikas suorganizuoti tą konferenciją ir e, surinkti maždaug tos pačius dalyvius, kokie būdavo anksčiau. Mes turime sukurti aišku politinį e, aspektą, turime sutelkti dėmesį į humanitarinį aspektą, į uh, pabėgėlių, pagalbos pabėgėliams uh, tranzitinės ir primančiose valstybėse teikimą. Taip pat mes turime galvė, galvoti apie e, pilietinės visuomenės uh, požiūrį priimančiose valstybėse. Pilietinė visuomenė bus skiriama labai daug dėmesio ministrų sustikime ir mes akcentuosime pilietinės visuomenės vaidmenį. Pirmiausia, norime sutelkti dėmesį į moterų vaidmenį. Ačiū. Thank you, Mr. Šik... Dėkoju, gerbiamas ponė Šiklūna, už jūsų pristatymą. Dabar apsikeisime nuomonėmis. Yra trys kolegos. Banjo Lochhet ir ponas Valero, ponia Lalond ir aš pats. Taigi, toks kalbėtojų sąrašas, kiekvienam pusantros minutės. Pirmiausia, žodis ponui Karn, Karnijo. Parnijo. Dėkui, gerbiamas vykdomasis direktoriau. Norėčiau pradėti pasakydamas, kad ta situacija, kuri dabar yra sudėtinga ir niekas neaišku, ir kaip jūs sakėte, yra labai nemažai pavojų. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į Sirijos kurdų situaciją. Žinom, kad kurdai buvo mūsų vieni stipriausių sąjungininkų tame regione, kovojant su ISIS. Bet dėl to, kad amerikiečiai dabar išeina, turkai nori tą mm, kurdų riziką, kaip jie sako, pašalinti. Taigi kurdai, e, turkai nori įvesti savo kariuomenę į kurdų teritoriją. Ir čia reiktų pagalvoti apie kurdų situaciją. Ponas Makronas jau prašė e, pono Erdogano, kad būtų užtikrintas Kurdijos, e, Sirijos kurdų uh, saugumas, bet ar iš tiesų galim tikėtis, kad Erdoganas sugebės tą padaryti? Taigi, ką Jūs galvojat, ką reiktų daryti, siekiant užtikrinti Sirijos kurdų saugumą? Dėkui, toliau ponė Lelund. Dėkui, ponė direktoriau. Na, aš savo ruoštų turiu klausimą dėl štai ko. E, kaip, e, koks bus didlyb ateitis? E, tarkim, ar manote, kad ekstremaliausios grupuotės užims didlybą? Paliaustrap, ar. Taigi, kaip jūs vertinate tai, kas įvyks didlybė, kokia bus ateitis? O antra, norėčiau pasidomėti dėl štai ko. Ar nemanote, kad būtų vis dėlto Europai įdomu atnaujinti ryšius su e, Asado režimu vien tam, kad būtų užkirstas kelias visų tų islamistų grįžimų, kurie šiuo metu e, yra kurdų kalėjimuose dabar, kai kurdai atnaujina ryšius su Asado režimu, nes e, tie džedidistai esantis kalėjimuose tikrai kelia realią grėsmę Europos Sąjungai. Na ir manau, kad uh, kad jeigu ES dvėjos ir net naujins ryšių su režimu, tai tuomet e, pati save pastumės į pavojų. So Dėkui. Turiu tris klausimus, ponė Lochbilder. Per paskutinę konferenciją buvo įsipareigojimai dėl 3,5 milijardų eurų ir ar tikitės, kad m, mm, per vyksiančią šiemet konferenciją uh, bus prižadėtos panašios sumos pinigų. Ir ką Jūs galvojate apie, rekons... apie Sirijos atstatymą? Ar tai įmanoma tik tada, kai vyks Sirijos. Ir norėčiau paklausti, apie tai, ką jūs galvot, koks ryšys yra tarp humanitarnės pagalbos ir atstatymo pagalbos. Ir ar nereiktų daugiau pastangų įdėti siekiant, kad karo nusikalteliai, kad karo nusikalteliai patektų į teismą. Pone Valero, dėkui. Mes praėjusią savaitę kalbėjomės sėdė komitete apie Siriją ir aš prieš Kalėdas buvau Turkijoje su to komiteto misija. Mes buvom teis, e, Turkijos vidaus reikalų ministerijoje ir kalbėjom apie Siriją. Supratome, kad Erdoganas nori išnaikinti teroristus ir dėl to nori patekti į Kurdistano šiaurinę dalį. PKK, PID PAG ir visas tas grupuotės, kurios kovoja. Noriu e, paklausti, ką apie tai ES galvoja. Apie tai nekalbame. Esame tylus visais tais klausimais. Taigi norėčiau sužinoti, ką ES galvoja apie tą buferinę zoną, kurią Erdoganas nori pastatyti jis negali į visą Kurdistaną nueiti, bet jis nori tą tokią buferinę doną, zoną turėti. Jūs sakėte, kad Ešas e, įgauna stiprumo ir jie labiausia lošia. Jie labiausiai išlošia iš tos situacijos, kuri yra dabar, būtent Dešas. Mm, ISIS iš to labiausiai išlošia. ir Daesh kovoja nemažai Europos piliečių, taip pat ten yra nemažai vaikų. Nemažai Europos vaikų ten gyvena. Tai ką mes turėtume daryti, kad išgelbėtume ir susigražintume tuos vaikus? Ką Europa gali visiems tiem vaikam padaryti? Dėkui, ponia Valero. Ir galiausiai aš, mm, ponui Šiktūn, noriu pasakyti štai ką, kad kolegos iš Gruzijos kreipėsi į mane dėl to, kad Sirija pripažino Pietų Osetijos ir Abhazijos teritorijas, kurios yra okupuotos Rusijos. Tai norėčiau paklausti, kokios strategijos laikos išorės veiksmų tarnyba dėl Sirijos pripažinimo ir kaip mes komunikuojam su Damasku. Dėkoju už klausimus. Pabandysiu atsakyti kuo plačiau, nes kai kurie iš klausimų yra tie klausimai, kurie mum patiem kyla ir tikrai norėtume juos turėti atsakymus, bet pabandysiu. Dabar dėl kurdų bendrai kalbant apie kurdus, nes buvo du klausimai, kurie palėtė įvairius kurdų klausimo aspektus. Pirmiausia, mūsų pagrindinis rūpestis yra kurdų civilių apsauga. Ir savo mm, veiksmuose su visomis ten veikiančiomis pusėmis mm, pasakėme, kad pirmiausia turime apsaugoti civilius. Mm, galbūt kitom ten veikiančiom jėgom aktualesnės yra kitos kurdų mm, gyventojų dalis. Ir jie nori mm, ten atitinkamai veikti valstybių narių pozicijos dėl to, ką turėtume daryti, išsiskiria. O kur tą bendrą vardiklį galėtume rasti? Tai turime, aišku, palaikyti santykius su Turkija ir kitais ten veikiančiais veikėjais, kad nebūtų imtasi ten jokių vienašališkų veiksmų, kurie atsilieptų humanitariniai situacijai tenais vietoje. Dabar buferinės zonos klausimas. Čia daugiau asmeninį požiūrį jum pateiksiu. Ta buferinė zona, kurią siūlo Turkija, yra panaši į tą deeskalavimo zoną, zonas, kurias e, Rusija siūlo kitoms Turkijos dalims. Ir matom, kaip tas Rusijos pasiūlymas e, veikia, nes mintis buvo ne deeskaluoti, o eskaluoti tiek, kad jau nebebūtų galima <coughs> daugiau eskaluoti. Tai aš tikiuosi, kad ta buferinė zona netaps eskalavimo zona. Taip pat buvo minimas Idlibas. Ir jis dabar yra paimtas Nostra ir turim, turėjom sustabdyti tam tikras programas, kurias vykdėme Idlibe ir aplink Idlibą. Mūsų partneriai ten buvo vietos tarybos, o Alnustra dabar tas visas vietos tarybas uh, kaip ir užgrobė. Taigi situacija tikrai Idlibė yra labai netvari. Ir dėl to, kad vyksta. Ir, ir dabar režimas, ko gero, mm, susitelks ties Idlibu, kad ten paimtų viską į savo uh, kontrolę, nes tai nebus režimui sudėtinga padaryti. O buvo klausima, mes, ar mes neplanuojame įti kontaktą su Asado režimu dėl džihadistų. Tikrai nėra didelio noro tą daryti, nes anksčiau pats Asadas iš savo kalėjimų paleido ne vieną džihadistą ir pats prisidėjo uh, didelė dalimi prie tos situacijos, kuri vėliau susiklostė. O kalbant apie Briuselio konferenciją ir galimus finansinius įsipareigojimus, tai tikimės, kad dar daugiau galbūt bus įmanoma mm, surinkti lėšų. Tikimės, kad tarptautinė donorų bendryja uh, galės daugiau lėšų pasiūlyti negu kad praėjusiais metais. Ir jūs teisus sakydami, kad yra ta tokia pilka zona tarp humanitarnės pagalbos ir tam tikrų rekonstrukcijos darbų, bet mūsų kolegos, kurie dirba su, paramo, su parama, kurie užsima paramos teikimu, labai atidžiai mm, ir pamatuotai uh, veikia ir tikrai čia prioritetas pačioje Sirijoje yra pirmiausia humanitarnė pagalba atskaitomybė buvo minėta. Ir tai bus irgi viena iš temų, kuri bus nagrinėjama trečiojoje Bruselio konferencijoje. Ir mm, per pirmą ir antrą konferencijas irgi buvo kalbama apie atskaitomybę ir šiemet irgi buvo Taip pat klausėme apie tai, kad Europos piliečių nemažai kovoja Daeše ir ten yra europiečių vaikų. Manau, kad pirmiausia tai yra valstybių narių kompetencijoje spręsti, kaip elgti su savo piliečiais, kurie yra Daeše. O kalbant apie vaikus, tai tikrai įmanoma vaikam padėti. Mes galime suteikti pagalbą, kad tie vaikai galėtų reintegruotis į Europos visuomenės ir padėti jiem e, susitvarkyti su tom, su tais išgyvenimais, padėti jiem nugalėti tą tokią traumatinę patirtį Sirijoje. O dėl to, kad Sirija, Abhazija ir Šiaurės Osetija pripažino, taip Gruzija į mus kreipėsi, nors mūsų kontaktai Sirijoje yra žemesnio lygio, mes pranešėme tiem savo kontaktam, kad tokio dalyko tikrai nesveikiname. Dėkui. Dėkui, kad atvykote ir linkiu Jums sėkmės toliau Jūsų darbose ir sėkmės organizuojant tą trečią Bruselio konferenciją. Aš dalyvavau treč, antroje konferencijoje ir mačiau iš tiesų, kiek daug pastangų viskas reikalauja. Dėkui ir tada iškart keliaujame toliau. Penktasis darbo tvarkis punktas e, - Žuavo Valį Delmeda, jis laukia už salės ribų. Ar kas nors galite pasižiūrėti, ar jis tikrai jau atvykęs? Jis yra?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 Item number five. Taigi penktasis darbo atvarkės punktas, nepaprastai džiugu mūsų komitete pasveikinti ambasadorių Žuo Validelmeidą. Jis yra ES delegacijos New York'e delegacijos vadovas. Sveiki atvykę, ponas ambasadorių. Na ir nepaprastai puiku, kad jūs vėl lankotės mūsų komitete. Na, e, daug e, čia nekalbėsiu, tiesiog norėčiau Jums asmeniškai padėkoti už puikiai surinktą afeto e, kelionę į mm, JAV praeis spalio mėnesį. Na ir tikrai galiu pasidžiaugti ir vienos valandos pokalbį su Antonio Gutierrez. Na, o tiesiogiai po to Šia, kaip tik buvome informuoti, mes pakvietėme naują 73-osios 73 Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijos pirmininkę Mariją Fernandes Iskinosa Garces iš Ekvadoro pas mus ir ji pas mus pasisakys komitete kovo ketvirtą dieną. Taigi dar kartą sveikinu ambasadorių Almidą mūsų komitete ir norėtume gauti uh, iš jūs naujausios informacijos apie ES prioritetus Junktinių tautų kontekste. Dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė Makalisteri, gerbimi Europos parlamento nariai, kreipiuosi ir į parlamento darbuotojus, nepaprastai džiugu lankytis EFET komitete. Na ir tikrai e, jau keturis metus einu šias pareigas ir man slabu, be, svarbu bent kartą per metus atvykti pas jūs. Nežinau, kad jūs laikas ribotas, e, gan pas, vėlų po pietų, bandysiu pasisakyti nepaprastai glaustai savo žanginėje dalyje, nuo po to tikiuosi, kad kaip visuomet vyks labai aktyvus pasikeitimas nuomonėmis su jumis. Galėčiau informuoti apie daugelį dalykų, tiesiog pradžiai paminėsiu, jog šiandieną vyksta pats e, ideologinis diskusijų įkarštis dėl rinkimų rimtos ir svarbios diskusijos. E, diskusija tarptų, kurie mano, e, kad pasaulinėms problemas reikalingi pasauliniai sprendimai, o pasauliniai sprendimai reiškia, kad taisyklėmis pagrista rinkimų sistema turi egzistuoti. Na, o kiti tinkė nacionalinėmis valstybėmis Ir konkurencingame pasaulyje, kur visi konkuruoja, e, visi turi tuo vadovatis. E, taigi, ir naudojantis jėga, įtaka galima rasti sprendimus. Taigi ES yra akivaizdžiai pirmoje stovykloje. E, ji yra pas, už E, taisyklėmis grindžiama tarptautinė sistema, kurio, kuri leidžia gersti tarptautinės vertybės, teisės viršinybės principas ir tikslas yra užtikrinti bendradarbiavimą vietoj to, kad būtų siekima konfrontacijos. Taigi ši diskusija visuomet egzistavo, tačiau dabar viskas kaip ir labai paaištrėjo šiuose diskusijose dėl jums gerai žinomų priežasčių. Taigi štai tokia mano pirma žinia jūsų atžvilgiu. Šie laikai nėra įprastiniai, tai yra savotiškai per, kas pereinamasis laikotarpis, kai e, kliba e, gerai žinomas tiesos ir, aišku, tam turi poveikio ir tai, kas vyksta Niujorke. Tai atsilbė ir tam, kas vyksta Niujorke. Taigi, Faktiškai jungtinės tautos išgyvena perinamai laikotarpį. Na ir pirm sykį ES valstybė narė, e, narės e, narė, narė e, turi šias pareigas. Džiugu, kad tai yra mano tautietė. Tačiau džiugu, kad šiais sudėtingas laikais europiečiai turi šias pareigas ir tikrai reikia ambicingų reformų jungtinėse tautose ir tam reikalinga mūsų parma. Pirmiausia, ką tai reiškia? 19 e, metais reikės įgyvendinti daug svarbių idėjų ir iniciatyvų. Na ir iš tikrųjų, mano manimu, reforma gerai vyksta, aišku, toli gražiai dar nebaigta, reikės papildomų pastangų ir tam reikalinga ES kaip svarbus palaikantis žaidėjas. Na ir jeigu norite apginti daugiašališkumą, reikia reformuoti daugiašališkumų ir grindžiamą sistemą. Jeigu norite, kad jungtinės tautos būtų veiksmingos daugiašalės sistemos centre, reikia reikia reformuoti jungtinės tautas tam, kad jos atitiktų nūdienos poreikius, nūdienos rydienos poreikius. Būtent dėl šios priežasties Gutierės reformos yra tokios svarbios. Taigi šiais metais e, teks spręsti labai svarbius klausimus, pavyzdžiui, jungtinių tautų finansavimas, biudžeto klausimai. Žinau, kad tai žinote, tačiau vis tiek dar paminėsiu, jog ES E, skiria apie trečdalį jungtinėms tautoms finansavimo e, reikalingų lėšų. Taigi apie 30 procentų iš mūsų mokesčių mokėtojų, tai yra mokesčių mokėtojų, kuriuoms čia atstovauti Europos parlamente. Niekas to neturėtų pamiršti. Dar svarbiau yra štai kas. Mes laikome, mokame pilną reikalingą sumą, mokame laiku ir niekuomet nebandome išsisukinėti nuo finansinių įsipareigojimų. Na ir tikėkime, kad visi elgsis lygiai taip pat. Taigi, kai sakau, visi elgs, jeigu visi elgtųsi taip pat, e, jungtinės tautos nesidurtų tokioje sudėtingoje situacijoje, kaip kad dabar prieš dvi, dvi savaitės generalinis sekretorius laiške mums visiems parašė apie dabartinę padėtį sunkumus ir siūlė iškoti sprendimų. Taigi mes galime pasikliauti tuo, kad kaip regionas, be kita kur jūsų dėka, kaip biudžeto e, institucijos dėka, mūsų finansinis indėlis jungtinės tautas visuomet buvo nuoseklus ir tvarus. Europos Sąjunga jungtinių tautų kontekste. Tai aš kaip ambasadorius esu labai patenkintas. Na, kaip tie, kurie mane pažįsta, tai žinote, kad esu optimistas, visuomet stengiuosi viską žiūrėti optimistiškai, tačiau tam turiu objektyvių priežasčių, nes viskas kaip ir neblogai klostosi, pateiksiu keletą pavyzdžių. Mes esame vieningi Ir beveik 24 atvejais esame labai vieningi ir iš tikrųjų tai yra unikalu, unikali pozicija e, Junktinių tautų generalinėje asamblėje. Mes gal ir ne visuomet vienos nuomonės, tačiau bandome ir sugebame išspręsti nuomonių skirtumus dauguma atvejų. Na ir visa tai yra mano komandos ir visų 28 valstybių narių ambasadų komandų Niujorke pastangų rezultatas pateiksiu kitą pavyzdį, mm, kurį, kuris yra mano naujausias projektas. Ką darome, paliekame šalyje darbą saugumo taryboje. Saugumo taryba, kaip žinia, yra 15 narių, 5 kai yra nuolatiniai nariai, kiti rinkimi. Penkios šalis yra nuolatinės, o kitus dešimt vietų užpildomas rinkimų bedu. Mes e, šiuo metu turime penkias iš penkiolika vietų, nes turime dvi nuolatinės šalis Taigi, bu, kai aš atvykau į New Yorką, buvo štai koks klausimas. Ar galime tiesiog pripažinti, kad e, e mes turėsime 3, 4, 5 vietas ir tiek, ar bandykime padidinti mūsų poveikį saugumo taryboje, koordinuojant tų ten esančių e, veiksmus ES vardu. Ir tikrai labai džiugu Jūs informuoti apie tai, kad e, viskas krypsta tinkama likme. Na, šiuo metu turime sistemą, kurios dėka mūsų um, komanda informuoja visų penkių uh, šalių atstovus ir jie laikosi tos pačios pozicijos. Taigi siunčiame tą patį signalą ir e, išplečiame šį koordinavimąsi, įtraukiant į jį tas šalis, kurios ką tik baigė savo kadenciją saugumo taryboje ir tas, kurios pradės kadenciją. Taigi kiekvienas iki, kai turime bendrą poziciją ir daugumą atveju ją ir turime, na ir ypač kai klausimas yra svarbus, aštuoni ambasadoriai susitinka ir uh, uh, saugumo taryboje uh, persiskaito tarpusavyje, ką reikia perskaityti, taigi taip yra užtikrinama, kad pasiunčiamas vienas signalas, kalbama vienu balsu. Ir, pažiūrėjau, dėl klimato kaitos, dėl artimų rytų, taip padarome. Taigi galiu pasisakyti ne vien tik tais aš, sąjungos vardu saugumo taryboje, bet ir ambasadoriai gali uh, perskaityti savo demaršus. Na, Aišku, jie sako ne tą patį dalyką, yra niuansų, tačiau e, viešumoje jie labai aiškiai e, parodo, kad turime bendrą poziciją. Tai yra naujausias dalykas, kuo labai didžiuojamės. Na ir tai dar sėki rodo, jog kartais galime pasiekti daugiau negu kai kas mano. Ir dar vienas svarbus dalykas, kur, apie kurį noriu informuoti. Mes esame svarbus tuomet, kai esame vieningi. Ir netokie jau svarbus, kai tos vienybės trūksta, kai esame susiskaldę. Tai labai svarbus dalykas. E, visuomet tai pasakau parlamento nariams ir jūs, ponė e, Makelister ir kiti, visuomet tai taip pat sakote. Tai svarbu paminėti, svarbu paminėti ir viešose diskusijose prieš rinkimus Europos parlamentą. Na ir pabaigai dar paminėsiu štai ką. E, nūdienos pasaulis yra labai sudėtingas, kompleksiškas, e, valdyti sunku, atsiradė naujų grėsmių. Net e, jeigu manėme, kad kai kurie sąjungai bus sąjungais amžinais, žinai, dabar atrodo, tuo nebegali pasikliauti. Taigi prieš rinkimus Europos parlamentą nepamirškime Europos pasaulinės dimencijos įtakos pasaulyje. Na ir juk ES turi turėti naudos iš to, kad e, veikdami iš vien pasaulinių lygių užtikriname kiekvienos valstybės narės interesus. Taigi tikiuosi, kad rinkimuose nebus telkta vien tik tais vidinius e, klausimus, bet e, bus atsižvelgta ir į pasaulinį Europos vaidmenį. Na ir pabaigai paskutinė pastaba dėl santykių kurios palaiko mūsų misiją ir e, delegacija New York'e su su kitomis misijomis. Tai tikrai buvo džiugu bendrauti ne tik su jomis, bet ir su kitomis į New York atvykomis misijomis, kurios yra pasirinkusios specialius tikslus, temas. Tikrai mano delegacija ir mano komandai nebeprastai svarbu kiekvienas iki jums besilankant e, New York'e, su jumis susitikti, palaikyti ryšius, koordinuotis. E, tas pats pasakytina ir apie Vašingtoną. Taigi tikrai nesikį teko malonumas ir susitikti ir su E, su ponu Broku, su delegacijų nariais, nesikį teko su jumis susitikti ir Vašingtonė, ir su ponu McAllister, ir New York, ir daugelį, ir parlamento narių, komiteto narių, nesikį teko pasveikinti, tikrai labai džiugu, jūs galite išsakyti dalykų, kuriuos aš negaliu išsakyti ir galite uh, sustiprinti tą bendrą signalą, kuris rodo, kad Europa yra pasaulinis žaidėjas, uh, ir kad Europa nori stiprinti, gilinti e, atitinkamas universalias vertybės. Dėkoju. Ačiū. Kolega, dabar 35 ar 40 minučių turime keitimusi nuomonėmis. Pasisakyti be kita ko prašė Salafranka, Kukan, Fraud, Lochbiller. Pradėsim nuo jų keturių. Načiau Salafranka, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti savo gerą draugą, poną. Mm, e, Po, pona Almeida, dėkoju iš jūsų įdirbį jungtinėse tautėse per pastruosius keltą metų, nes iš tikrųjų ES anksčiau e, balsuodavo nevieningai, taigi dabar tai, ką sakėte, tikrai rodo, kad padaryta milžiniška pažanga. Pone pirmininkė, tikrai labai norėtųsi, kad mūsų puikus ambasadorius e, New York'e e, galėtų galėtų e, pakomentuoti, e, kas vyko Junktinių tautų taryboje sak, šeštadienį. Na ir norėtųsi neapsiriboti vien tik tais pavieniais klausimais. Norėčiau sugrįžti prie jo minėtų esminių diskusijų. Tai yra e, ketvirta pramoninė revoliucija ir tai smarkiai įtakojo politinius pokyčius politikos rytie, panašiai kaip ir Trumpas, kaip ir Brexitas, o taip pat ir panašus populizmas specialistai. Taigi tikrai vyksta daug diskusijų dėl naujų technologijų ir jos, e, ar jos taps e, demokratijos skatimo priemonėmis ar diktatūrų skatimo priemonėmis. Taigi mums reikia naujos pasaulinės strategijos, naujos pasaulinės kultūros irgi norėtų sužinoti ES valstybės narės e, š, tikrai šis, šių labai svarbių įdomių diskusijų kontekste jau galvoju ir apie europinį vaidmenį. Dėkuoju. Ačiū. Na, aš esu Lafranka. Toliau. Kolega Freund. Much, And... Ačiū pirmininkė. Ačiū. Pone Almeida, visada labai malonu su jumis susitikti, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų čia ar New York'e. Jūs tampate tam tikrų E, mano kadencijos simbolių. Norėčiau pateikti porą klausimų. Vienas iš jų yra susijęs su tuo, kad mano puikusis kaimynas, ponas Karim, ką tik išėjo, bet iš esmės aš noriu paklausti apie Brexit. Jūs paminėjote pirmą kartą, man atrodo, taip aiškiai kaip šiandien, e, tą puikų Europos e, vadovų tarybos narių, saugumo tarybos narių vienybės elementą, kuris yra labai svarbus sprendimų priimimo procese. E, ką mes galėtumėm e, padaryti ir kas pasikeitė po paskutinio sustikimo New York'e? Kas bus, jeigu e, reikės kažką nuveikti, kas bus, jeigu nebus jokio susitarimo pasiekta. Ir pažiūrėkime, kaip tas procesas vyks. Antras klausimas. Su pinigais susijęs. Vėlgi, jūs sakėte, kad reikia nepamiršti, kad ES suteikia trešdalį visų e, jungtinių tautų, viso, viso jungtinių tautų finansavimo. Junktinės Amerikos valstijos suteikia dar didesnę sumą, ar ne? Ar daugmaž tiek pat? Bet kokiu atveju Ar esate neseniai girdėjęs kažką apie tai, kaip Junktinės Amerikos valstijos prisidės, ar ženkliai mažins finansavimą, ar bus taip, kaip mes e, vis girdime, visos administracijos uh, sako, kad Junktinės e, tautos yra per daug uh, sudėtinga organizacija, biurokratiška ir per daug brangiai kainuoja. Ačiū, ponė Freund, ponė Lochbiller. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Almeida, kad dar kartą atėjote į AFET ir išsakėte jūsų nuomonę. Kiekvienais metais Europos parlamento e, rezoliucijoje sakome, kad rekomenduojame saugumo tarybos reformą. Šį kartą Liepos mėnesį mes jau sakėme, kad turi būti e, žymiai daugiau pastangų dedama reformuojant uh, saugumo tarybai, ypač mes turime kalbėti apie uh, NATO teisų išplėtimą, ypač kai kalbame apie uh, veiksmus konfliktinėse zonose, o dabar klausėme apie saugumo tarybą. Panašu, kad e, diskusijos tebesitėse. Kas jūsų nuomonė padėtų išjudinti susidariusią padėtį? Ir dar, dar vienas klausimas dėl Jemeno krizės. Praėjusią savaitę uh, įvyko klausimas žmogaus teisų pakomititie apie padėtį e, Jemene. Visi ekspertai pakartotinai e, minėjo, kad reikia galvoti, kaip pagerinti e, ginklų eksporto kontrolę. Kai kurios valstybės narės E, išplėtė ginklų eksportą į Saudo Arabiją ir Junktinių Amerikos valstybių senatas sako, kad reikia pagalvoti apie teisės aktus, kuriais galėtume pasverti Junktinių valstybių dalyvavimą. Ar jūs įsivaizduojate, kad tokią galimybę būtų galima išnaudoti, kad griežčiau sukontroliuotume ginklų, e, tarptautinį ginklų eksportą į Jemeną? Ačiū, Helmut Scholz. Thank you, Chair, and thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriau. Džiaugiuosi jūs čia matydamas dar kartą salėje. AFET komiteto vardu. Jūs jau minėjote, kad jungtinių tautų sistemoje yra labai daug probleminių klausimų, bet su naujuoju Junktinių Amerikos valstybių prezidentu pastaraisiais metais. Kaip Junktinės Amerikos valstijos yra pasirengusios toliau e, vaidinti e, aktyvų vaidmenį, keičiant Junktinių tautų sistemą? Ir ar visuomet yra jaučiamas spaudimas iš Vašingtono, e, kad e, Junktinės Amerikos valstijos aktyviai apsims atsakomybę už tarptautinius santykius. Kitas dalykas, labai daug kalbame apie klimato kaitos klausimus. Kaip e, naujos temos e, bus atspindėtos, klimato kaita pavyzdžiui, kaip jos įtakoja pasaulyje ir pasaulį ir jungtinių tautų e, bendrosios asamblėjos sprendimus. Ką tai reikštų Europos Sąjungai. Ačiū. Ačiū. Dar du kolegos Edvard Kukan ir po to Ana Gomes. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ambasadoriau, labai malonu jūs čia matyti. Mes visi labai džiaugiamės jūsų kokybiškų, kompetitingų darbų. Ir mes tikimės, kad e, tas darbas tęsis. Prieš kurį laiką mes sakėm viso gero Stavros Labrimidžiui kuris kraustosi į New Yorką, į Vašingtoną, atsiprašau, kaip Junktinių tautų delegacijos narys. Mano klausimas būtų toks, trumpai tariant. Kaip jūs vertintumėt e, jungtinių tautų politiką jungtinėse tautose, jeigu tai įmanoma padaryti? Aš suprantu, kad e, yra ketinama siūsti naują ambasadorį, jį laukia konfirmacinio klausimo, patvirtinimo klausimo. E, Mes žinome, kad jungtinės tautos gali būti visiškai neprognozuojamas. Kaip jūs jaučiatės dirbdami jungtinėse tautose? Jungtinės Amerikos valstijose jungtinės tautos niekuomet nebuvo labai populiarios. Bet kaip yra dabar? Na ir antras klausimas dėl Rusijos, Rusijos e, veiksmų ir elgesio e, saugumo taryboje. Man būtų labai įdomu sužinoti, ar apskritai yra įmanoma uh, sukurti vienokį ar kitokį bendradarbiavimą su Rusija. Ar apskritai tai yra neįmanoma padaryti? Sėkmės, ačiū. Ačiū, Ana Gomes. Visų pirma, noriu paklausti, ar ES jau yra parengusi kokių planų Brexit E, neprognozajamumui. Net Junktinių tautų saugumo tarybos reforma turėtų būti aptarta. Ji gali prasidėti be mūsų, jeigu lauksime Brexit padarinių. E, Junktinių tautų saugumo taryboje atstovai pasikeis. Prancūzija ir Junktinė karalystė e, viena po kitos turėjo pirmininkauti kaip rotuojančios narės. Bet jeigu mes su, dėl Brexit nesutarsim, gali būti, kad reikalai kitaip susiklostys. Antras dalykas. Kaip jūs e, vertinate labai griežtą diskusiją dėl Venezuelos? Prieš dvi dienas tokia diskusija įvyko. Kuria kryptimi mes einame? Į naują šaltą į karą ar į karštą į karą? Žinant, kad Rusija Venezueloje pradėjo uh, E, brandolinius pajėgumus dislokuoti. Na ir galiausiai, jungtinių tautų žmogaus teisės. Daugelis iš mūsų kaip tik dabar vykstame iš misijos į Nikaragvą, kurioje vadovavo Hamon Karegi. Jungtinių tautų ypatingas įsigaliotinis žmogaus teisėms iš ten buvo išvarytas tuo metu, kai jis buvo labai reikalingas. Daug apie tai negirdime jeigu ten nevažiuojame, ar buvo labai didelis triukšmas dėl to? E, kas kaip jungtinės tautos vertino Kazirogį nužudimą. Jungtinės tautos, pavyzdžiui, kalba apie bendradarbiavimą su Iranu e, dėl jungtinių tautų pabėgėlių komisaro veiksmų. E, Bet nedaug girdime iš jungtinių tautų. Tai ką jūs galvojate? Ačiū, kolegos. Ačiū už pasisakymus ir galiausiai aš norėčiau paprašyti jūsų papasakoti, kokia yra pastarojo meto padėtis jungtinėse tautose, vertinant padėtį vakarų Balkanuose, ypač dabar, kai matome, kad Sirbija, Serbija pradėjo kilti prieš Kosovą. Šį rudenį tai labai pasibėm. Kokia jūsų nuomonė galėtų būti išeitis? Ačiū, ačiū, klausimai labai geri. Mes galėtumėm visą e, popietę dirbdami tai praleisti, bet aš esu tikras, kad turime geresnių planų. Pabandysiu atsakyti. Kai kurie klausimai ir komentarai buvo panašus, todėl aš tenksiu juos sugrupuoti. Ačiū visiems už gražius komentarus. Aš e, galiu pasakyti, kad visa komanda nusipelno to. Tai yra geriausi ES valstybių narių specialistai. Mes dirbame kaip komanda ir aš labai didžiuojasi tuo. Dėl Venezuelas. Aš pats nedalyvavau saugumo tarybos diskusijoje, jau tuo metu buvau išskridęs čia pas jūs. Bet aš įsivaizduoju, kad gavau pakankamai geros informacijos ir galiu drąsiai pasakyti, kad ši diskusija nebuvo lengva. E, buvo pasiektas bendras susitarimas net e, e, vyko diskusija apie diskusiją, kurią mes laimėjome. Ir dabar mes e, atskleidžiame realią padėtį, nes atsispindi dvi skirtingos minties stovyklos apie padėtį Venezueloje. Generalinis sekretorius labai atidžiai viską stebi ir aš. E, galiu pasakyti, kad jis bando išsiaiškinti būdų, kaip didelė dalimi e, rasti poziciją panašią į ES poziciją. Mes norime rasti politinį dialogą, kad galėtumėm išbristi iš susidarsios krizinės padėties. Labai aiškiai e, esame išsakę, ar trūksta e, legitimumo ar ne prezidento Maduro veiklose, Maduros veiklose, veiksmuose ir mes esame pasirengę uh, paremti demokratinius procesus, bet aš bijau, kad mes e, labai dažnai e, turime suvokti tai, apie ką kalbėjo ponas Salafranka. Padėtis gali e, nubė, nugriūti nuo bėgių. Ir taip e, mūsų Venecijalos komanda tą labai aiškiai mato. Ir todėl Frederika e, Magerinė paskutiniam dienom, paskutiniam valandom būtent ir ieško tokių sprendimų. Jie yra viešai pasakiusi, kad e, ji susisieks su generaliniu sekretorium, su svarbiausių valstybių narių veikėjais, siekdama e, rasti būdų imtis demaršų, kad būtų rasti politiniai sprendimai tokiai padėčiai. Bet be abejo, e, šiame kontekste visi žinome, kad e, padėtis gali pabėgti nuo bėgių. New York'e mes tarėme su visais partneriais, bet taip pat mes susidurėme su visa grupė valstybių, kurios mano, kad yra kišimasis į vidaus reikalus. Ir tai parodo ir iliustruoja, mm, kokia yra diskusija, apie kurią aš ką tik kalbėjau. Tarptų, kurie yra suverenių jėgų pusėje ir tų, kurie yra daugia šalininkų pusėje. Pažiūrėsim, kas vyks artimiausio ateityje, bet aš jau galiu dabar pasakyti, kad Mm, mes visi mobilizuojamės, kad rastumėm geriausią sprendimą. Dėl dirbtinės revoliucijos ir dirbtinio intelekto mes labai daug kalbame apie daugia šališkumą, apie demokratiją ir kitus panašius dalykus. Aš manau, kad puikiai tie klausimai yra suprantami. Aš galėčiau paimti du klausimus, kurie yra labai e, susiję. Ir Frederika ir Margarini ir aš pats prisidėjau prie specialių darbo grupių kūrimo. E, šiems klausimams spręsti. Į tas grupės įeina aukštos kvalifikacijos ekspertai ir pilietinės visuomenės atstovai bendrai. Tikslas visų yra iš esmės tas pats. Mes norime, kad būtų gerai suprantama, koks potencialas e, glūdi e, naujoje pramoninėje revoliucijoje. Bet taip pat reikia kreipti dėmesį į galimus e, kliuvinius, galimas spragas, galimus pavojus kurie iškils, kalbant apie naujų technologijų naudojimą. E, dirbtinio intelekto pavertimas ginklų yra didžiausia grėsmė. Mes turime patys nuspręsti, kiek žmonių ir kokius žmonės reikia nužudyti. Ir uh, Tai yra labai rimtas saugumo klausimas ir Junktinės Amerikos valstijos to negali atsisakyti. Aš matau e, bendrų pastangų, aš matau labai rimtą klausimą čia ir generalinis sekretorius pasakė 2019 metų e, prioritetas e, yra tai. Federika Morgerin taip pat sakė, kad užsienio reikalų tarnybos vienas iš prioritetų tai yra ir mes turime labai gerai tai suprakti, suprasti. Dėl breksito Du klausimai. Aš už šį dosiją nesu, atsaky, nesu atsakingas. Jis yra per daug e, jautrus ir aš nedrįsiu kalbėti už savo jurisdikcijos ribų. Bet galiu pasakyti, kad mes New York'e labai atidžiai stebime, kas vyksta ir žiūrėsime, kas bus po Brexit. Mes galvojame apie pereinamą laikotarpį, galvojame ateitį, apie ateities santykius e, su ES ir Junktinė karalystė. Bet vienas aiškiai matomas New York'e dalykas yra tas, kad praėjus vienai dienai po Britanijos pasitraukimo Junktinės karalystės pozicija bus priešiška dabartiniai, šiandieniniai. Ir jeigu šiandien didžiąją dalį laiko pasakykime aiškiai, jie e, derina savo poziciją su ES narėmis, tai kodėlgi dabar e, vos tik iš to iš ES turėtų iš esmės pakeisti savo poziciją. Aš tai pasakau tik norėdamas nurodyti, kad visiškai natūralu, jog po Brexit e, prasidės bendradarbiavimas saugumo politikos e, plėtros, humanitarinių klausimų aspektų. E, 27 e, narių ES ir Junktinė karalystė turės bendrauti. Ir aš galiu, kaip stebėtojas iš New Yorko, pasakyti, kad visi tie pokyčiai yra tik natūralūs. Kaip mes reaguosime, akivaizdu ir bus akivaizdu, kad e, Junktinė karalystė ilgą laiką išbuvo ES ir mes turi, turi dabar suvokti, kad bus didelių skirtumų jos gyvenime tarp to, kas, ką jie turi dabar ir to, ko jie neteks, kai pasitrauks. Uh, iš ES. Pono Freund klausimas apie pasitraukimą be sutarties. Vėlgi, aš nenoriu komentuoti, tai yra per daug sudėtinga. Ir kai ateis laikas, patys pamatysime, kaip susitelkti. Panašu, kad be pasitraukimo išeiti nebūtų gerai. Ir jeigu pasitrauksime be sutarties, tai bendradarbiavimas E, bus labai sudėtingas. E, lengviau būtų pasitraukti iš ES su sutartimi ir mes žiūrėsime, ką galėsime sutarti per perinamą laikotarpį. E, jeigu bus pastraukta be sutarties, reikalai gerokai pablogės, bet mes tikimės, kad sugebėsime uh, išeiti iš tos padėties. Dėl saugumo tarybos ateities, pabrexit. Uh, E, saugumo tarybos reformą. Pripažinkime, kad mes, ES valstybės narės, e, negalime vieni nuspręsti saugumo tarybos reformos eigos. Todėl aš galiu pasakyti, kad aš E, nesutinku šimtų procentų su tuo, kas vyksta New York'e. Yra skirtingų koncepcijų, skirtingų interesų ir skirtingų pozicijų dėl saugumo tarybos reformos. Ir kai aš sakau reformą, tai turiu galvoje plėtrą, skirtingą sudėtį, skirtingą struktūrą. Aš neturiu įgaliojimo kalbėti apie saugumo tarybos reformą, nes valstybių narių pozicija skiriasi. Konkretus veto teisės apribojimas genocido bylose. Apie tai buvo diskutuota, kai kurios valstybės narės labai aktyviai toje diskusijoje dalyvauja, mes ją stebime. Ir ES pozicijos to klausimu kol kas neturi, bet ką aš matau New York'e, tai yra labai aktyvi diskusija, svarbia tema. Ir aš galiu pasakyti, kad kaip stebėtojas matau, jog didėja susidomėjimas valstybių narių tarpe būtent šią reformą. Uh, Tada kyla klausimas, ar. Ir čia jau toks sąžininkas, intelektualus klausimas. Ar galima saugumo tarybą šiek tiek reformuoti, nepasiekus bendro susitarimo dėl plačiosios reformos? Tas klausimas greičiausiai iškils artimiausioje ateityje. Iš dalies aš atsakau poniai Lochpiller, ir aš noriu pasinaudoti šią progą ir jai e, darbo grupėje padėkoti. E, Junktinių tautų darbo grupė atliko puikų darbą, mes per pasarosius metus labai daug diskutavome ir aš dėkoju Jums už skirtą laiką ir energiją šiam darbui. Ateityje, ateities parlamente, aš norėčiau, kad šis darbas tęstusi. Labai svarbu, kad Europos parlamento nariai daugiau negu kiti skiria laiko jungtinėms tautoms stebi susidariusią padėtį ir stengiasi prisidėti iš esmės prie šio konkretaus darbo. Dėl Jemeno buvo pateiktas klausimas. Ir jūs taip pat paminėjote klausimą pa, e, žodį pagreitis. Man atrodo, kad pagreitis Jemeno atžvilgių yra e, dėl daugelio veiksnių. Įskaitant ir kažkokį atvejį, apie kurį kalbėjo ponė Gomes. Aš e, matau, kad e, generalinis sekretorius labai nori e, šią, šį momentą išnaudoti. Ir iškelta daug iniciatyvų, saugumo taryba laikosi jo pavyzdžio. Mes e, į Jemeną nusintėm misiją su labai griežta humanitarnė grupė, nes Jemenė vyksta humanitarnė katastrofa ir tikimės, kad įgytas pagreitis leis įgyvendinti politinius procesus Ir tada mes galėsime sušvelninti žmonių kančias ir sukurti geras sąlygas politiniam sprendimui. Ar tai apims ginklų eksporto uždraudimą, negaliu pasakyti, bet yra labai daug elementų, kurie yra jau pateikti. Generalinio sekretorius ypatingas įgaliotinis ponas Griffiths e, saugumo tarybos paramą turi, generalinis sekretorius labai gerai dirba, generalinis sekretorius labai džiaugiasi pasiekimais ir mes visi tuo džiaugiamės. Visai lėja klausimų apie Junktinės Amerikos valstijas tuos klausimus būčiau galėjęs atsakyti prieš važiuodamas į JAV. Dabar beveik devynerius metus gyvenu Junktinėse Amerikos valstijose, bet vis tik, ir vis tik turiu komentuoti. Bet Stavros Laurinydis, kuris yra mano draugas ir jis yra busimasis ambasadorius, galėtų tai atsakyti geriau. Aš galiu tik tai pakomentuoti, vėlgi iš savo patirties Junktinėse tautose, kad esu matęs daug Junktinio Amerikos valstijų administracijų. Ir visuomet E, jos mažiau ar daugiau kritikavo jungtinės tautas. Gal tik viena išimtis buvo. Obamos antroji kadencija, tada jie nekritikavo. Bet bendrai, jeigu pažiūrėtumėte istoriją, tai amerikiečiai visuomet kritiškai vertino jungtinės tautas dėl finansinių priežasčių, dėl principinių reikalų. Ir nereikėtų stebėtis, kad jungtinės tautos kritiškai vertina jungtinės tautas. Kas vyksta pastaruoju metu, kaip mes vertiname padėtį? Ta kritika išaugo tiek, kad daugia šalės sistemos pamatais pradedama abejoti. Amerikos prezidento administracija juos kvestionuoja. Ir aš galiu pasakyti, kad mano minėtojo pradžioje diskusija būtent tuo yra pagrista. Kas yra daugia šališkumas, mes turime apie tai kalbėti. Diskusija su Junktinėmis Amerikos valstybėmis vyksta labai gyvybingai, diplomatiškai, pasakykime, energingai. E, ji tęsiasi. E, aišku, yra finansinė biudžetinė pusė, apie kurią aš anksčiau kalbėjau. Generalinis sekretorius e, dėl to yra labai susirūpinęs. Problema ta, kad jungtinės valstijos nusprendė nemokėti 28 procentų taikos palaikymo pajėgoms. Jei tiek, tiek reikia mokėti pagal e, atsakomybės paskirsimą jungtinėse tautose. Amerika nori mokėti tik 25 procentus. Taigi kiekvienais metais trūksta Junktinio Amerikos valstybių 3 procentų. Jie nepatenkia tai jungtinių tautų biudžetą ir trūkumas tada susikaupia. Ir kadangi Juktinių tautų biudžeto struktūra yra labai griežta. Generalinis sekretorius negali perkelti pinigų iš vienos misijos iš kitą, iš vienos skyriaus į kitą. Todėl sistemos griežtumas trukdo problemą spręsti iš vidaus. Trūkumai susikaupia ir kartais tai turi įtakos e, gana keistų būdų valstybėms, kurioms e, siunčia kariuomenę kurios prisideda prie taikos palaikymo kariuomenė. Ir tos valstybės prisideda ne tik kariais, ir tie kariai kartai žūsta, kaip kad Malija buvo prieš kelias dienas. Bet e, Junktinės Amerikos valstijos negali uh, gražinti pinigų, nes Junktinės Amerikos valstijos greta karių dar turi finansuoti finansiškai jungtinių uh, tautų uh, pajėgas. Mano kolega nesiniai pasakė, kad kai kurios tos valstybės yra skolingos jungtinių tautų biudžetui maždaug 200 metų įmokas uh, jungtinėms tautoms, kad įsivaizduotumėt, kokia ta problema yra ir ką galvoja generalinis sekretorius. Mano nuomonė yra tokia. Mūsų valstybės, mano valstybė, moka viską kaip reikia, moka laiku, laikosi taisyklių ir aš tą noriu tik tai pasakyti padarumo dėliai. Bet yra valstybių, kurios galbūt nemoka tiek, kiek reikėtų. Ta diskusija turi tęstis, mes jau dabar padedame generaliniam sekretoriui ir tai yra viena iš Amerikos pozicijos dimensijų. Dėl naujo ambasadoriaus aš laukiu, kada atvyks naujas kolega, mes gyvensim tam pačiam pastate ir viliuosi savo naują kolegą labai greitai sutikti. Nežinau kada. Kaip visuomet, mes tenksime dirbti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, esame atviri diskusijoms ir kai tik galėsime rasti susitarimą ar kartu dirbti, mes labai daug bendradarbiausime. Mes norime daug investuoti į tą valstybę. E, yra sričių, kuriuose ir su šia administracija galime bendradarbiauti ir mes jas turime maksimaliai išnaudoti, bet aišku, bus sričių, ne, su kuriomis negalėsime sukti. Dabar klėsiu greičiau negu įmanoma. Pana Šolts, klimato kaita. Uh, Jeigu grįžčiau prie generalinio sekretoriaus prioritetų, tai turėčiau pasakyti, kad tai yra jo prioritetas. Jis pripažįsta, kad klimatas keičiasi greičiau, negu mes imamės veiksmų. Taigi mes turim dvigubai pagreitinti savo tempus. E, yra šaukiamas vadovų susitikimas rugsėjo mėnesį. Mes vis dar atsiliekame. Katovici Lenkijoje vyko praėjo geriau, negu buvo tikėtasi. Mus tai įkvėpė. Tačiau padaryti dar lieka labai daug. Jungtin... ES išlieka lyderė kovojant su klimato kaita, mes ir toliau tokie būsime. Yra dar vienas matmuo, kuris iškyla labai akivaizdžiai ir praėjusią savaitę mes taip kalbėjome saugumo taryboje. Prieš kurį laiką, kai aš atvažiavau, čia nesu manim susiję, bendrai tik laiką sinchroniškai taip išsidėsė. Kai aš atvažiavau New Yorką, visa eilė saugumo tarybos narių tiesiog atsisakydavo kalbėti apie klimato kaitą. Jie sakė, kad tai nėra saugos klausimas, mes neturėtume priimti tokių sprendimų. Mums pavyko E, dabar tą temą įtraukti. Ta tema tapo vos nereguliarė diskusijų tema. Dėkuoju už tai mūsų narėms saugumo taryboje. Kiti sąjungininkai taip pat suprato, kad tai yra saugos klausimas, nes mes visi puikiai žinome, kad jeigu klimatas keisis tokiu tempu kaip dabar, poveikis saugumui bus aiškus. Žmonės migruos dėl klimato kaitos masiškai. Milijonai žmonių turės keltis į kitas vietas gyventi. Ir tai potencialiai sukels labai sudėtingą saugumo padėtį. Labai gerai, kad saugumo taryba apie tai kalba, labai gerai, kad generalinis sekretorius apie tai kalbama, kalba ir mes tikimės, kad 2019 metais bus pasiekta dar daugiau pažangos. Dėl bendradarbiavimo su Rusija, ponas Kukan, jis jau išėjo, bet paklausė. Kaip prancūzai sakytų, Rusija yra nekontroliuojamas partneris. Junktinėse tautose Rusijos išvengti dėl akivaizdžių priežasčių negalime, tai yra nuolatinė saugumo tarybos narė, labai daug investuoja Junktinės tautas, e, diplomatai yra puikus ir mes su jais dirbame reguliariai, bet turiu pripažinti, kad didžiąją dalį laiko mes sėdime priešininkų stovyklose dėl įvairiausių priežasčių. Kad ir ką mes galime padaryti, yra sričių, kuriuose galime bendradarbiauti Ir mes esame labiau negu pasirengę bendradarbiauti su draugais iš Rusijos. Tačiau nedažnai taip atsitinka ir pasaraisiais metais taip nebuvo. Turime pripažinti. Dėl žmogaus teisų. Ana Gomes klausė. Labai prasmingą klausimą. Aišku, žmogaus teisės išlieka jungtinių tautų vienas iš pagrindinių ramščių. Uh, E, mes sprengėmės e, jį sureguliuoti. Generalinis sekretorius paskiria naują komisijos narį Mišel Bašlį. Narę e, nereikia jos net girti, nes visi žinote, kokia ji puikia, mes visi esame dabar gerose rankose. Generalinis sekretorius skiria labai daug dėmesio tam ir mes tą patį darome. Aš manau, kad mes leisime poniai Bašlį pradėti įsigilinti šį dosiją Ji dirba turbūt šiek tiek kitaip negu ankstesnis vyriausias įgaliotinis, mes jai dabar turime palikti šiek tiek laiko dirbti. Aš pripažįstu, kokia yra padėtis Nikaragvoje. Buvo bandoma apie tai kalbėti saugumo taryboje. Ir padėtis kelia rimtą susirūpinimą, kaip visi žinome. Taip pat ir žmogaus teisų požiūrių. Ir aš esu tikras, kad ponė Bašlė ir generalinis sekretorius e, tam skirs pakankamai dėmesio. Mes visą tai labai didžiai stebime iš ES pusės. Paskutinis pirmininko klausimas dėl Vakarų Balkanų. Keletą kartų vyko diskusija saugumo taryboje apie tai ir aš turiu pasakyti, kad e, didelės pažangos saugumo taryboje nesu matęs tų klausimų. Bet ES ir toliau petys į petį dirba su Serbija ir Kosovu, ponė Mogherini tam skiria itin daug dėmesio, jis tengiasi palengvinti dialogą, o mes New York'e laukiame to dialogo rezultatų, kad galėtume e, optimistiškiau žengti į priekį. E, baigsiu pasisakymą dar kartą Jums padėkodamas už svetingumą, už ryštą. Ir paskutinį kartą atvažiavau pas Jūs kaip Junktinių tautų ambasadorius. Aš tikiuosi, kad ateityje turėsiu galimybę su Jumis vėl susitikti. Linkiu visiems geriausios kloties per rinkimų kampaniją, ypač tiems, tai sakau, kurie dar kartą balotiruosis. E, dėkoju e, pirmininkui ir visiems komiteto nariams už puikų bendradarbiavimą man bedirbant Vašingtonė ir New York'e per pastarosius aštuonerius metus. Ačiū. Dėkoju kolegos, ar turit kokių dar komentarų ar klausimų? Jei ne, tai labai dėkui, kad atvykote ir linkim jum kuo didžiausios sėkmės tolesniuose jūsų darbuose. Dabar turim septynias minutės ir po to pas mus į komitetą atvyks ponas Jose Valencija. ir kviečiu kolegas čia į salės priekį. So. Would... Ponios ir ponai, kolegos, dabar tęskime mūsų darbus. Tęsiasi mūsų užsienio reikalų komiteto posėdis. Ir dabar šeštasis darbo tvarkės punktas. Noriu šiandien pasisveikinti su Ekvadoro užsienio reikalų ministru, ponu Jose Valencija. Jis ministras nuo pernai birželio. Labą dieną, sveiki atvykę į mūsų užsienio reikalų komiteto posėdį. Keletą įžanginių pastabų prieš suteikdamas jums žodį. Norėčiau išsakyti, jūsų atvykimas rodo, kad dabartinė Ekvadoro vyriausybė nori atsiverti pasauliui, aktyviai bendrauti su tarptautinė visuomenė tiek regioniais, tiek pasaulinės svarbos klausimų ES. Ekvadoras yra svarbus partneris tame regione, kur, kur nėra stabilumo. Žinome, kad Ekvadorui labai didelį įtaką padarė uh, Venezuelos pabėgėlių krizė, jūsų šalis pasirodė labai svetinga, nežiūrint to, kad e, tas didelis pabėgėlių srautas tikrai e, sukėlė nemažai iššūkių. O dabar matome, kad padėtis Venezueloje kasdien blogėja. Ypač kai e, po to, kai buvo prisaigdintas prezidentas Maduro naujam šešerių metų laikotarpiui. Ir Žinome, kad e, kalbant apie Kolumbiją, jūsų vyriausybė svarbu vaidmenį vaidino taikos dėrybose tarp Kolumbijos vyriausybės ir FARC kovotojų ir tos dėrybos sėkmingai baigėsi 16 metais. O kaip žinote, Europos parlamentas ir ES apskritai yra stiprus Kolumbijos taikos proceso rėmėjai. Ir prieš sutikdamas jums žodį, Aš taip pat norėčiau, kad dabar Eurolat delegacijos vadovas, ponas Ramon Hauregė Tondo, e, pasakytų keletą pastabų. Ponios ir ponai, manau, turime išskirtinę galimybę ir tiesiog prisijungsiu prie pirmininko e, įžangos, kuri labai tinkama ir paminėsiu du dalykus, e, kuriuos, manau, verta paminėti tokių diskusijų įžangoje tų diskusijų, kurias e, galime, kuriuose galime dalyvauti su ministru Valencija. Taip, Ekvadoras yra svarbus regionų šalis. E, ponas Makalisris, e, kalbėdamas apie dvi kaiminės Ekvadoro šalis, tai paminėjo. Taigi Kolumbija ir Venezuela mums yra labai svarba šalis, bet to būtų labai gerai, jeigu ponas ministras galėtų nušviesti politinius pokyčius, kurie vyksta jo šalyje, bei pristatyti um, jūsų politikos krypti regione. Taigi tiesiog prisijungiu prie AFET komiteto pirmininko. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Labai džiugu šią matyti ir diskutuoti su jumis, bei įsiklausyti jūsų mintis. Dėkoju. Žodis pono ministrui, prašau. Dėkoju, ponė Mikalisteri, už labai šiltus žodžius. Taip pat dėkoju ir ponui Aptondų, Romano Katondų už tai, kad labai draugiškai, šiltai mane pristatėte. Na ir tikrai, e, ponai e, Europos parlamento nariai, tikrai nepaprastai džiugu galėti pristatyti jums tuos kriterijus, kuriais remianti santyki, plėtosi santyki tarp ES ir ES. Ir, mm, Taip pat naudojantis progą galėsim aptarti e, temas susijusias su e, Latino Amerikos šalimis, konkrečiai su mūsų kaiminimis šalimis, e, tomis šalimis, dėl, su kuriamis turime istorinių ryšių e, šiame regione. Taigi, e, Kvadoro manimų e, santykiams Europos skiriame daug svarbos. Taigi, nepaprastai džiugu čia lankytis. Taigi, e, torg, e, <clears throat> mūsų santykis Europos Sąjunga yra nepaprastai e, svarbus. Tai šie santykiai turi istorinių, ne socialinę, ekonominę perspektyvą, turime bendrų vertybių, interesų. Tai yra tiek E, interesų mūsų tiesioginė kaiminystė, tiek ir daugia šalių santykius rytie. Taigi šiame kontekste norėčiau pabrėžti tą svarbą, kurią teigime e, tarp regioniniams ir e, regioniniams dialogams, tarp, pavyzdžiui, SELAC ir EULAT kontekste. Taigi taip galima spręsti svarbius iššūkius, kaip bet klimato kaita, taip pat 2030 metų darbo tvarkės įgyvenimą bei darnaus vystimosi tikslų įgyvenimą, bet to spręsti bendras problemas reformas, kaip, pavyzdžiui, parama vystysimai prekyba narkotikai, lyčių politika bei kitoms svarbams politikos kryptims. Šioje pačioje srityje nepaprastai didelę svarbą Ekvadoras e, teikia e, dialogui per Eurolatą. Na ir taip galime bendradauti su e, Europos parlamento nariais, palaikyti ryšius su valstybių narių, Europos, atsiprašau, Latino Amerikos šalimis, Tai padeda geriau suprasti vieni kitiems ir taip e, galime sudaryti bendrą konstruktyvę regioninę darbo atvarkį, ponės ir ponai. Kaip ponas Marina 2017 m. gegužės mėnesį perėmė, atėjo į valdžią, bendradarbiavimo su uh, e, ES ryšiai nepaprastai paintensyvėjo. Na ir taip papildomai E, galima buvo įgyvendinti Moreno pasirinktas politinės kryptis. Taigi, e, ponas Moreno nepaprastai teigiamai vertina naują socialinį klimatą po to, kuris tvyro po to, kai valdžia atėjo prezidentas Moreno. Na ir be to, e, kompromiso įsipareigojimas skatinti dialogą susilaukė plataus viešo palaikymo, taip pat siekia spręsti politinius ir socialinius e, konfliktus, vadovantis demokratijos tolerancijos principais, o taip pat e, siekia užtikrinti žmogaus teisų apsaugas ypatingai e, turint galvoje skaudžią praeitį, kaip pat, pažiūrėjau, socialinių protestų užslapinimas. Taigi, E, taip, tikslas yra užtikrinti socialinį sąjungą bei tinkamą valdymą. Na ir tam pritarė ir taptinės organizacijos. Tai rodo ir um, um, tarptautiniai santykiai, pavyzdžiui, ryšiai su jungtinės tautomis, vizitai. Taip pat tai atskleidė, uh, uh, kad yra gerbiamas įvairovė, nuomonių skirtumai Ekvadorė. Prezidentas Morenas e, taip pat dar sėkiai pademonstravo, jog ypatinga dėmesį skiria darnaus vystimos tikslų gyvenimui, socialinių aspektų užtikrinimui politinėje darbo tvarkyje. Taigi e, taip pat taip siekiame visą tai derinti e, nacionalinius tikslus su darbdo tvarkės 2030 tikslais e, ir, na, nu, kaip, kaip pat, pavyzdžiui, spręsti tokias problemas kaip didelis, didelė užsienio skola, taip pat e, naftos gavyba kaip eksporto žaliava. Taip pat E, pajamos iš ekonominės veiklos, kas nepaprastai svarbu ekonomikai ir viešiams finansams. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už tai, kad ES ir ypač parlamentas teikia didelę svarbą santykiams su Ekvadoru. Na ir pavyzdžiui, um, uh, į uh, ES atvyksta daug Ekvadoro ir kitų Latino Amerikos uh, piliečių. Na ir sulaukime ir jūsų paramos, kai pas mus pradėjo plūsti Venezuelos gyventojai, iš viso primėme 3 milijonus ir suteikė įvairiopę, atsiprašau, 3 milijonai iš Venezuelos išvyko, mes priėmėme daugiau nei 200 tūkstančių Venezuelos gyventojų ir taikėme labai nuoseklę jų priėmimo politiką, ištikrinant ir sveikatos priežiūrą. Taigi, taip pat Nepap, taip pat e, teikiame papildomus e, dokumentus tam, kad jų situacija taptų kiek įmanoma greičiau reguliariai ir legalizuota. Taip pat reikia užtikrinti jų darbinių santykių, socialinį draudimą. Vis tai e, vykdoma vadovaudamėsi solidarumo dvasia. Taigi visame šiame procese, regioninėme procese, bandant e, susidoroti su šiuo dideliu pabėgėliu iš Venecijos e, antplūdžiu, pasitikime e, parama iš ES ir parlamento pusės, bendradarbiavimu, juolab, kad susidarė humanitarinė skubos situacija. Ir tikrai šiaip Pietų Amerikoje tokios migracijos fenomeno dar neturėjome. Na ir tikėkime, kad E, šis migracijos iš Venezuelos procesas išsispręs. Na ir iš tikrųjų, kiek teko girdėti, taip pat ketinama apsilankyti Ekvatorius su misija. Na ir tikėkime, kad ES e, prims sprendimus tam, kad e, galima būti spręstis tuos iššūkius, su kuriais sudurėjo Latino Amerikos šalis, įskaitant ir Ekvadorą, dėl uh, e, E, Venezuelos migrantų atplodžio na, ir taip pat, kad būtų sprendžiamas ir su susijusios viešos politikos ir sveikatos apsaugos problemos. Ponės ir ponai, ekonomikos srityje galime pasidžiaugti bendrais pasiekimais, turime ir bendrų iššyklių. E, e, Ekvador vyks penktas, vyko penktas penktas e, prekybos santykių susitikimas su tarp ES ir Latino Amerikos šalimis. Tai vyko gruodžio mėnesį, 18 metais dalyvavo Peru, Kolumbija, Ekvadoras ir kitos svarbios šalis. Na ir be kita ko e, siekiama prekybos turimas su ES. Na ir manome, kad tai leis pagilinti E, prekybinius santykius tarp Latino Amerikos šalių ir ES. Na ir pasak Sąjungos e, prekybos komiteto, nuo tada, kai Ekvadoras e, prisijungė prie atitinkamo prekybos sutrimo, prekybos santykiai suintensyvėjo 8 procentais ir, na, ir vis dėlto egzistuoja. Na ir 2017 metais apie 5 mm, išaugo priekybos santykiai, taigi esame pas, pasitikime tokia, kad toks sustarimas e, prisidės prie santykių tarp ES ir e, Ekvadoro gilinimo. Na ir taip galima bus įveikti šiuo metu dar egzistuojančias kliūtis. Taip, taip e, Na ir kai kalba eina apie ekonominius santykius tarp ES ir ES, tai labai optimistiškai žvelgiame į diskusijas, e, kurios jau prasidėjo tarp ES ir regiono šalių dėl ekonominių klausimus. Na ir aišku, integro Be, bet kita ko, Ekvadoras, aišku, palaiko ir dvišalius santykius su valstybėmis narimis ir tai skatina investicijas. Na ir ateityje e, taip e, bus papildytos e, atitinkamos investicijų politikos. Na ir, ir manome, kad tai pritrauks ir kitas užsienio investicijas, juolab, kad uh, ir bus kuriamas užimtumas Ekvadore. Ponai parlamento nariai, naudantis progą, norėčiau e, pakalbėti ir apie kitas temas, kaip kad pavyzdžiui, e, norime gauti supaprastintą trumpalaikių vizų į Šengeno erdvę režimą. Na ir kaip žinia, e, ekonomika su Europą sieja ekonominiai, istoriniai, socialiniai, kitokie santykiai. Taigi, pavyzdžiui, ES piliečiai atvykstantis į Ekvadorą gali vykti be vizų. O, na, ir reikėtų iš specialaus režimo išimčių trumpalaikiams vizams. Na ir iš tikrųjų kad daugia šaliai priekybos starimai taip pat duos teigiamų rezultatų. Na, ir tikiuosi, kad taip pagilės ir kitokia pobūdžio santykiai, santykiai tarp žmonių, tarp šalių. Dėkoju dar sėki parlamentui, tarybai ir komisijai už paramą. Taip pat noriu padėk... pasveikinti Jūs, ponai parlamento nari, ir dėkoju už šiltą primimą. Ačiū, ekscelencija, ačiū už įžanginę kalbą apie susidariusią padėtį jūsų valstybėje ir Pietų Amerikoje bendrai. Sužinojome, kaip klostosi santykiai su ES. Liko šiek tiek laiko pasikeitimui nuomonėmis, todėl kolegos, jeigu jums įdomu, prašom. Show your hands so we can then Kelkit rankas ir galėsim tada pakviesti jūs pasisakyti. Pirmiausia, panas Salafranka. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos EPP e frakcijos norėčiau, norėčiau pasveikinti poną ministrą mūsų tarpę, norėčiau pasveikinti dėl politinių, teigiamų politinių pokyčių jo šalyje, o taip pat noriu pasveikinti jos šalį dėl draugų labai drąsių, solidarių veiksmų, primant pabėgėlius iš Venecelus. Taigi, ponė ministrai, mes tikrai norime išsakyti savo pagarbą už tą pažangą daugelį svarbių sričių, kurią, pažangą, kurią jūsų šalis padarė daugelį svarbių sričių ir iš tikrųjų investicijų srityje galima būtų suintensifikuoti ir išplėsti ES investicijų iš šalies spektrą, kas aišku tikrai yra būtina. Turiu klausimą ir juolab, kad tai yra tema, kuri bus e, šią savaitę aptarta plenarinė sesija. Noriu konkrečiai pakalbėti e, Venezuelos piliečių padėtį, jų pripažinimo, politinio klausim, požiūrių klausimą. Na, taip pat e, rinktinių tautų specialioji pasiuntinėja yra kėlusi atitinkamą klausimą, nes e, konkrečiai yra šalių, kurios tikrai padeda e, Venezuelos gyventojams, kurie bėga. Ir, na, ir norėčiau pasižinoti, e, yra, kokie yra bendri santykiai tarp ES ir Latino Amerikos, ypač turint galvoje ypatumus regione, bei e, turint galvoje pokyčius ir pačio ES. Dėkoju. Ačiū. Kolega Salafranka. Toliau. Susil socialdemokratų vardu Ana Gomiš. Ačiū, ministrė. Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad vykote į mūsų komitetą. Taip pat ir už tai, kad esate pasirinkę atsakyti klausimus, dalyvauti diskusijose, nes, kaip kolega sakė, mus taip pat e, labai domina galimybė gilinti santykius tarp ES ir, e, ir Ekvadoro. Uh, Taigi tikrai reikėtų bendrai pakalbėti, kaip tai užtikrinti. Na, o aš savo ruoštų norėjau pasidomėti, kokia yra su jūsų nuomonė dėl šiuo metu Venezueloje susikloščiusios padėties, nes, aišku, kaip sakėte, Venezuelos krizė turi poveikio visoms šalims regione, ypač Ekvadorui. Nes e, tikrai Ekvadoras priima pabėgėlius iš Venezuelos. Taigi konkrečiai šiuo metu. Kaip manote, toliau rutuliosi situacija? Turint galvoje tiek regionų, tiek ir tarptautinių lygių, ypač ES, daromas spaudimą Maduro vyriausybei tam, kad būtų surinkti rinkimai, kurie atitiktų skaidrių rinkimų kriterijus, kas vėlgi, aišku, reikštų, kad jungtinės tautoms šiame kontekste reikėtų prisimti atitinkamas užduotis, reikėtų tarptautinių stebėjimo misijų. Be to, atsirado dar kitas naujas matmo, nauja dimencija. E, tai yra Rusijos parama Maduro. Ir tai, e, kad e, Venezuelos teritorija dabar yra e, raketų su brandolinėmis galvutėmis. Hamon Koregi, Načio, Salafranka ir aš asmeniškai ir kiti kolegomis ką tik grįžome iš Nikaragvos. Taip, ši šalis taip pat yra labai artima kaiminė jums. Ir, ir ji labai kenčia nuo Ortega Marijo išnaudotiško režimo. Na ir. E, bet vis dėlto tarptautinė visuomenė, įskaitant kaip nešalis, visai nesibalizuoja dėl padėties Nikaragvoje, dėl rinkimų, dėl dialogo. Tačiau dabar Venezuelos atveju yra kitaip, bet ir. Bet juk svarbu, kad būtų laisvi e, rinkimai skaidrus su tarptautiniais stebėsiais nuo, nuo balandžio mėnesio Nikaragvoje vyksta baisus dalykai. Taip, mes esame politikai, galime išsakyti savo nuomonę, tačiau matome, kad išnaudojamas priespauda uh, tęsiasi situacija klau, baisi ir kaip nutiko, kad niekas, skirant, skaitant ir regiono šalis, visiškai tuo nesidomi. E, ypač tai, kad e, žmogaus teisų, jungtinių tautų žmogaus teisų atstovai, kitų tarptautinių organizacijų atstovai buvo tiesiog išmesti iš šalies. Dėkoju. Obrigado, Ana Gomes. Ačiū, Ana Gomes. Toliau valdė frakcijos vardu, pane Bilbao. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė e, ministrė. Labadiena visiems, noriu Jūs pasveikinti, nes Taip, e, mes žinome apie jūsų šalies padarytą pažangą, tačiau tikrai puiku e, iš jūsų lūpų išgirsti trumpai apie jūsų šalies labai modernę darbo tvarkę. Dirbame su. E, Dirbame tarptautinės prekybos santykiais, yra sudarytas Ekvadoro ir Kolumbijos atitinkamas sustarimas, na ir iš tikrųjų atgarsiai labai teigiami. Ir tai leis, be kita ko, reformuoti ir dialogą su ES. Na, teko girdėti, kad e, savo politikos tikslai tikslų srityje, taip pat orientuojatės į darbo tvarkę 2030, į jungtinių tautų darnaus vystimosi tikslus. Na, iš tikrųjų, mes esame jūs pasirengę paremti šiuose pastangose ir sieksime bendros sėkmės. Mūsų kolegos, mano kolegos jau uždavė klausimų dėl padėties Venezueloje, Nikaragvoje, mane tai taip pat įtin domina. O kalbant apie Venezuelą, tai buvo paminėta galima Rusijos įtaka ir santykiai su Rusija. Norėčiau konkrečiau pasidomėti dėl štai ko. O kaip dėl Kinijos šiuo metu? Ji šiuo metu nu, yra nusprendusi paremti Venezuelą. Na ir šiaip e, visos Latino Amerikos šalis turi pakankamai svarbių priekybos sustarimų su Kinija. Ar manote, kad e, per šiuos susitarimus e, Kinija gali daryti įtakos Venezueloje. Taip, ar e, santyk, prekybos e, susitarimai su e, Kinija tarp vals... Latino Amerikos šalių gali paskatinti Kiniją pakeisti savo poziciją dėl Venezuelos. Be to, noriu pasidomėti, ką dar kaip ES galėtume nuveikti Ekvadoro labui, pavyzdžiui, vizų srityje jau minėjote, o kogi trūksta e, ir ko pasigėdote, pavyzdžiui, prekybos sustarimų srityje. Gal manote, kad e, yra kažkokių problemų, kurias galima būtų nedelsiant spręsti tam, kad būtų pagerinta padėtis. Na ir Ar manote, kad abiejose pusėse, abiejose įmonės turi pakankamai žinių apie um, investicijų bendradarbiavimo uh, su kita pusė privalumus. Ir dar norėčiau padėkoti už labai humanitarinę jūsų poziciją, humanitarinius veiksmus primant Venezuelos e, migrantus pas save. Ponas Šolts, paskutinis mūsų kalbėtojas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė ministrė. kad e, pasinaudojate vizitu Bruselį ir tam, kad susitiktumėte su mūsų komiteto nariais. Taigi dėkoju už tai, kad atvykote pas mus ir dalyvaujate pasikeitimo nuomonėmis e, užsienio reikalų komitete ir taip pat, e, taip pat e, norėčiau pakomentuoti asociacijos sustarimą tarp e, Ekvadoro, Kolumbijos prekybos sustarimą su Europos Sąjunga. Tik manau, kad iš tikrųjų kad iš tikrųjų labai svarbu, kad mm, Ekvadoras yra apsisprendęs žengti tvariu darnaus vystimosi keliu ir šis asociacijos susitarimas, aš manau, leidžia um, derinti kai kurius svarbus e, elementus, kurie leis Ekvadorui ir, ir žengti šiuos pasirinktų keliu. Na, o šiaip kalbant apie uh, Šiaip, aišku, ir santykiuose tarp ES ir kitų šalių prekybos santykiai, prekybos sustarimai vaidina svarbu vaidmenį, nes e, priekybos susitarimai visuomet duodavo naudos žmonėms, e, ekon, ūkio augimui, ekonomikos diversifikacijai. Ir aš manau, kad Vitoras yra puikus e, pavyzdys, kuris rodo, kad e, iš tikrųjų įmanoma skatinti tokį teigiamą ūkio diversifikavimas, o Venezuela priešingai yra labai neigiamas pavyzdys. Ji daugybę dešimtmečių nesugebėjo įveikti priklausomybės nuo naftos eksporto. Ir galbūt tai ir sąlygo dabartinę padėtį šioje šalyje. Taigi turiu štai kokį klausimą. Uh, Kaip vertinate Latino Amerikos žemynų galimybės, gebėjimus? Aišku, galima žvelgti į, į Braziliją ir grūvusi um, pylimą, užtvanką kasyklose. Taigi, iš tikrųjų, uh, Kaip užtikrinti žmonių darbo vietas, aplinką? E, prezidentas Bolsonaro nurodė, jog jis e, ketina iškirsti, e, toliau kirsti um, Amazono džiunglės tam, kad ten būtų sukurtis žemės ūkio naudmenis, bet juk tai yra žalieji planetos plaučiai, todėl, aišku, tai turi ir pasaulinį matmenį. Ir vėlgi tai atveda prie priekybos santykių e, su ES, prie diversifikacijos, e, ūkinės diversifikacijos vietoje. Taigi, e, Maisūnė antitip projektas Ekvadore toli gražu, taip toli nuo mūsų. Ne, tai atitinka mūsų pačių interesą ir manau, kad turime pasimokinti iš Ekvadoro. Na, o mūsų frakcijos vardu pasakysiu, e, kad labai pritarėme tam, kad e, būtų įdėktos Šengeno vizos Ekvadorui. Ir čia tikrai nereikėtų dvigubų standartų. Turėtume suformuluoti e, labai aiškius reikalavimus išorės veiksmų tarnybos atžvilgių, e, tarybos atžvilgių, Kolumbija turi Schengeno vizas, o kodėl e, Ekvadoras to neturi? Na ir pabaigai dar štai kas. Taip, mes tikrai mielai su jumis dalyvame diskusijose. Jūs jau daugybę dešimtmečių primate pabėgėlius iš Kolumbijos. Taikos procesas dar nebaigtas Kolumbijoje. Na ir uh, Na ir e, tai, kad dabar Venezuelos migrantai priemami ir Kolumbijoje, tai galbūt vėlgi um, įtakos taikos procesą Kolumbijoje, kuris dar tikrai nėra garantuotas, nes pavyzdžiui, tai gal Taip, e, jeigu trūksta taikos proceso, bus gamin, auginami kokos augalai pasienio regionuose, vėlgi tai savotiškai savo ruoštų stabdys taikos procesą. Na, o galbūt e, prekiaudami žemės ūkio produktais galėtume prisidėti prie jūsų ekonominio ir kitokio saugumo. Ne, nėra daugiau norinčių pasisakyti, todėl Marianne Van Stein dar kartą pasisakys, ji yra mūsų e, delegacijos Ekvadorų e, vadovė. Prašau. Much, Dėkui, pirmininkė. Džiaugiuosi, ministrė, galėdama čia būti. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote čia Aš neklausiu ir neatsakinėsiu klausimų. Jūs atsakysit į klausimus netrukus, bet norėčiau atkreipti Europos parlamento dėmesį, kad du metus buvau Ekvadorė. Ekvadoras dabar pasikeitė, visų tų pasikeitimų nevardysiu, bet noriu atkreipti dėmesį į kelis svarbiausius pasikeitimus pasikeitimus, tai yra atvirumas, dialogas, išraiškos laisvė. Tie dalykai yra nauji šioje šalyje, nes aš kai atvykau, mačiau, kad žmonės bijo pasakyti, ką galvoja, bijo sankcijų, nes buvo e, komunikacijos įstatymas, kuris žiniasklaidai labai apsunkino darbą, žiniasklaida negalėjo atvirai dirbti, o dabar visa tai pasikeitė tikrai europiečiams malonu tokius dalykus girdėti, nes viena iš pagrindinių mūsų teisių įrašytų sutartise yra išraiškos laisvė. Tai noriu pasakyti, kad dabar šalies vaizdas yra visiškai pasikeitęs ir tas atsispindi ir užsienio santykiuose. Neturiu laiko čia leistis į santykius su kaiminėmis šalimis ar Kinija ar JAV, noriu tik pasakyti, kad Europos Sąjungoje mes irgi daug nuėjom. Dabar 18 mėnesių prezidentas Morino jau yra valdžioje ir labai išaugo prekyba 20 procentų pirmais metais, šiemet šiek tiek mažiau. Dabar naudojamės visomis prekybos sustarimo, visais prekybos sustarimo privalumais. Toliau paramos programos yra taip pat ir dvi šalės programos Ir praėjusiais metais galėjom labai glaudžiai mm, dirbti su Ekvadoro vyriausybė, ypač su užsienio reikalų ministerija ir e, jau susitarėme su valstybėmis narėmis dėl 75 procentų mūsų dvišalės paramos, nu, mūsų paramos mm, voko dydžio ir galėsim padėti šaliai po 16 metų didelio žemės drebėjimo padarytos žalos ir taip pat padėsim Ekvadorui kovoti su iššūkiais prie šiaurės sienų. O kalbant apie daugia šalį lygmenį, tai irgi matom atsiverimą nes Ekvadoras derina pozicijas įvairiose forumuose, ypač ir su mumis, aišku, nes iš tiesų per tuos 18 mėnesių galėjom ženkliai sustiprinti mūsų santykius visose mano minėtose srityse ir, aišku, nebe parlamento pastangų ir labai džiaugiuosi galėdama tą paminėti ir mm, pabrėžti, kad per pastaruosius pusantrų metų labai ženkliai pagerėjo santykiai su Ekvadoru. Dėkoju, ponia Vanštein. Ministrai, e, gerbiamas ministrė, išgirdot daug įvairių klausimų. Aš dar dviem nedideliais klausimais papildysiu dėl dviejų šalių, kurios nėra jūsų tiesioginiai kaimynai - Brazilija viena iš tų šalių. Noriu, mm, kad papasakotumėt, kaip įsivaizduojat politinę situaciją Brazilijoje, nes jūs žinot, mm, jūs suprantat ir brazilų mentalitetą, ir tos naujos administracijos mentalitetą, kaip mes, europiečiai, turėtume bendrauti su nauju Brazilijos prezidentu. O kitas mano klausimas yra toksai. Jūsų šalis pripažįsta poną Gvaido kaip tą laikiną prezidentą. Tai ką jūs patartumėt mums, europiečiams, kaip tą tokį delikatų klausimą, kaip mes turėtume su šiuo laikinuoju prezidentu elgtis? Dėkui. Because of the translation. Sure. Dėkoju parlamento nariams, o taip pat ir jums, ponė Mekalis, ir už jūsų suformuoluotus klausimus. Na, kadangi laiko nedaug, vis dėlto pasistengsiu atsakyti į kiekvieną iškeltą klausimą. Na, pradėsiu nuo pono Ignacijos Lafrankos klausimų ir pasamprotavimo. Na taip. E, Ekvadoras pripažino laikiną prezidentą Juaną Guaido. Dėl to teiravas ir ponas Makalisteris. Ir tai padarėme e, e, vadovaudamasis praėjus metų gegužės mėnesio metu e, padarytomis išvadomis po rinkimų proceso, kai buvo dar kartą išrinktas ponas Maduro. Taigi mūsų šalis um, išsakė apgailestavimą dėl to, kad Venecijos rinkimų uh, procesas mums sukėlė abejonių dėl laisvų rinkimų principo laikymosi. Na ir Latino Amerikos šalių organizacija e, ilgai svarstė, ar pripažinti ar ne e, rinkimų rezultatus Venezueloje. Taigi, ne, nes tai Nes e, demokratiški rinkimai Venezueloje, ypač po įvairių šios šalies patirtų krizių, tai aišku yra mūsų prioritetas. Taigi ir vadovantis šio pagrindu e, negav, ir vertindami Venezuelos vyriausybės atsakymus pasirinkome savo poziciją. Prisimint mūsų ankstesnę poziciją, e, sausio 10 dieną mū, su šal, š, šalis nusprendė uh, nedalyvauti atitinkamuose dvišaliuose procesuose. Na, mes manome, kad turėtume Nemanoma, kad tai yra kišimasis į vidinių šalies reikalus, nes etakvor manimas reikia. E, mm, taigi e, vis dėlto mes e, manome, kad reikėtų laikytis tarptautinės teisės principo, nesakysti kitos šalies reikalus. E, na ir taip, yra tarptautiniai susitarimai tarp veks, e, e, du e, Ekvadoro ir Venezuelos ir ten konkrečiai yra nurodyta, kad e, konkrečių. Na ir taip, iš tikrųjų, e, žmogaus e, teisų aspektai yra nepaprastai svarbu. Dėl ponas Tin klausimų dėl, dėl ksenofobijos apraškų įvairiose šalių, e, pavyzdžiui, Venezuelos migrantų ir šeivių adresų. Taip, tikrai susiklosi tokių situacijų. Tačiau, sakyčiau, tai yra pavieniai atvejai faktiškai tai yra išimtis iš įprasnės normos, yra, kad e, priimami Venezuelos gyvendami, jiems na ir jums prieimimo sąlygų sudarimas. Na taip, aišku, aišku šios šalis e, turi ekonominių biudžeto sunkumų, kaip kad ir Ekvadoras. Todėl tikrai noriu pabrėžti, kad e, iš tikrųjų. E, bet jeigu būtų kokiu nors ksenofobijos praaiškų prieš Venezuelos gyventojus, tikrai bus taikomas viešas priemonės, bus su tuo kovojama. Uh, Na ir iš tikrųjų mes sutarime toliau bendradarbiauti tam, kad migrantams bus suteikiamos reikalingos garantijos, nes yra tūkstančiai. Uh, mm, Venezuelos gyventojų, kurie atvyko, jie buvo, pažiūrėjau, paskiepyti ir jie šimtas tūkstančių jau turi nuolatinės vizas gyvenimui Ekvadorą. Uh, Na ir iš tikrųjų tai yra apie 40 procentų visų migrantų. Taigi mes ir toliau e, tęsime šį jų situacijos normalizavimo, regulizavimo procesą sutinkamai su humanitariniais principais. Dabar atsakysiu į Ana Gomes klausimus dėl situacijos Venezueloje. Kaip vertinate nu, ateitį? Tai tikrai dabar sudėtinga prognozuoti, nes tikrai nesikėsime pabrėžę, kad Venezuelos problemas reikia spręsti e, dem, vadovaujantis demokratiškais principais, reikia tokio sprendimo, kuris būtų primtinas visiems Venezuelos gyventojams pačioje Venezueloje. Reikia tokio sprendimo, kuris leikštų ir pagarbą žmogaus teisim, nes be pagarbos žmogaus teisėms nebus įmanomas ir sąžininkas rinkimų procesas. Taip. E, na ir Tikrai reikia naujų rinkimų, kurie atitiktų demokratijos principus su stebėtų misijų dalyvavimu. Aš manau, kad tai yra pagrindas demokratiniam šalies atsinaujinimui. Sutinkame, pavyzdžiui, su ES pozicija kad reikia rasti e, kažkokio demokratiško sprendimo, pavyzdžiui, per rinkimus. Ir tai yra vienintelis sprendimo. Na ir tas laikinas prezidentas Juan Guaido turės demonstruoti savo politinę valią savo šalies atžvilgių, tai yra surinkti šiuos rinkimus, kurie leistų normalizuoti padėtį, e, pagerinti e, Venezuelos e, ekonominė situacija tai tikrai yra siektinas dalykas. Na, o dėl galimų veiksmų Rusijos galimo vaidmens, Kinijos vaidmens, čia po, Bilbao, ponai Bilbao iškėlė šį klausimą. Mes manome, kad e, tarptautinės bendruomenės kitų šalių veiksmai Venezuelos atžvilgių bus e, teigiami tik tuomet, jeigu tikslas bus padėti šaliai rasti sprendimą. tam, kad tiek vyriausybė, tiek opozicija galėtų pasiekti pusiausvirą. Na, e, ir tikriausiai kitokios priemonės, kitokie veiksmai galėtų užkirsti kelią tokiam situacijos normalizavimuisi. Taigi mes tikrai esame už tai, kad būtų paremtas nacionalinis dialogas Venezueloje. O dėl to, ką galėtų padaryti tarptautinė bendruomenė ir šalis, valstybės e, regione, e, skatinant šį procesą, tai pavyzdžiui, e, praeitame šimtmetį, pavyzdžiui, Rio grupės veiksmai buvo labai svarbus sprendžiant El Salvadorą, Gvatemalos, Nikaragvos įsisenėjusius konfliktus. Taigi ir šiuo atveju galėtų būti panašus sprendimas. Mes palaikysime iniciatyvas ES idės, pavyzdžiui, sukurti struktūrizuotą kontaktų grupę, nes tikrai taip galėtume teikti savo paramą. Na ir Ekvadoras, aišku, visuomet yra pasirengęs teikti tokią paramą. Pavyzdžiui, tokia tautų grupė e, galėtų būti tinkama priemonė dėl Nikaragvos. Na taip, Tai neramina ir Ekvadorą. Ekvadorabas nuo pat pradžių labai aktyviai um, veikia ir pavyzdžiui, taip, kadangi prezidento Ortego veiks, prezidentas Ortegas, kadangi taip brutaliai sutriuškino protesto akcijas, panaudojo smurtą, jėgą, kas visiškai pamena žmogaus teisės, tai mus labai neramina. Ir esame įsitikinę, kad ir Nikaragvoje sprendimas turėtų būti nacionalinis dialogas. Na ir čia, aišku, yra nemažai, daug, nemažai lygiagrečių su padėtimi Venezueloje. Taigi tikrai galutinis tikslas turėtų uh, būti galimybė Nikaragvos gyventojams, atsiprašau, e, patiems išsakyti savo nuomonę demokratinio proceso dėka. Na, na taip, taip egzistuoja Nikaragvoje, iš Nikaragvos buvo išmesti įvairių tarptautinių organizacijų, jungtinių tautų atstovai, taigi tikėkime, kad situacija kiek įmanoma greičiau e, pagerės, nes iš tikrųjų tikslas yra demokratinis sprendimas ir demokratiniai procesai ir Nikaragvoje. Um, Dėl to, ką minėjo pane Bilbao, Taip, taip kalbėjote apie Venezuelą ir Nikaragvą, galima įtaką šioms šalims. Na, mes pasikliauname tuo, jog kad kartu su ES ir kitomis šalimis Latino Amerikoje šalyje galėtume tapti veikėjais, kurie leistų demokratiškai spręsti susiklošysią situaciją Venezueloje. Norėčiau atkreipti dėmesį štai ką. Ekvadoras yra įsitikinęs, kad kai susidurime su tokiu sudėtingu konfliktu, konfliktu kaip kad Venezueloje, tai tuomet sprendimas yra tik tais dialogas, esant tam tikroms sąlygoms. Tačiau tas dialog, dialogas nereiškia, kad bus stengimasi vilkinti laiką, ieškant kitokio nei demokratinio sprendimo. Tai bus dialogas, tai nebus laiko švaistimas bet tam reikalinga gera abiejų pusių valia, siekis e, rasti visapusišką sprendimą, kuris būtų palankus piliečiams. Na, na ir aš manau, kad tai bus savotiškai ir išbandymas mūsų regionui. Nes taip, Latino Amerikos šalis pasiuntė labai aišku signalą, daugelis iš jūsų jau pripažino laikiną prezidentą Juan Guaido. Na ir visos jos aiškiai pasakė štai ką kad labai svarbu, kad e, Juan Guaido kiek įmanoma galėtų, galėtų organizuoti e, viešas, skaid, viešus, skaidrius, e, įtraukius demokratiškus rinkimus. Na ir tai, aišku, reikia atitinkamai įvertinti ir pripažinti. Dabar nuo E, Venezuelos ir Kolumbijos regioninių temų, norėčiau dabar grįžti prie santykių tarp ES ir e, Ekvadoro ir tikrai e, iš tikrųjų sustar, sustarimas Europos Sąjunga nevertiname vien tik tais kaip komercinį susitarimą, nėra vien tik tais grinaja to žodžio prasme komercinis susitarimas, nes e, iš tikrųjų labai svarbu uh, turėti tokį santykį, kuris leistų atsižvelgti į vairius tarpusavį susijusius elementus, aspektus. Na ir, pažiūrėjau, prekyba yra susijusi ir tokiais klausimais, kaip kad tvarus vystimasis aplinkosauga. Bent jau taip uh, E, Ekvadoro vyriausybė vertina šio prekybos sustarimo užduotį ir svarbą. Šią kryptimį turime ir dirbti. Ir manome, kad e, tiek dabar Peru, Kolumbija, Ekvadoras, ES turi dirbti iš vien tam, kad šis daugiašalis prekybos tarimas, mechanizmas stiprintų visą santykių tarp ES ir Ekvadorų spektrą. Nes mintis yra plėtoti šį mechanizmą. Na ir, pavyzdžiui, gruodžio 10 dieną dalyvavau e, vadinamojo steigiamo susitarimo, steigiamosios tarybos sus, susitarime. Visi yra nusteikę dirbti iš viens, tai tikrai labai teigiamas dalykas. E, Na ir tai yra demokratinis dalykas ir tam šimtų procentų pritarėm. Na, dabar atsakysiu į keletą pono Šulco klausimus. Kai kuriuos iš tų klausimų jau atsakiau. Dar norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Be abejo, Ekvadoras yra atvira šalis, ji nori integruotis į tarptautinį tarptautinių e, susitarimų su ES e, sistema, nes ir, pažiūrėjau, su Bolivija ir taip toliau, e, turime sutarimų tik ir tikrai. Pavyzdžiui, su Bolivija mus siekia labai broliški santykiai, seni santykiai su Andų bendruomenėmis. Na ir tai, kas e, duoda naudos Ekvadorui, tas teigiamasis vystimasis raida, aišku, e, teigiamai atsilieps ir mūsų kaimyniai, nors aišku, esame suvereni valstybė. O kaip e, įveikti priklausomybę nuo naftos, tai iš kurio didelė mūsų šalies dilema, nes, kaip žinote, yra kabusėtėse tas naftos prakeiksmas. Na, Na ir kadangi priklausomybė naftos, naftos eksporto yra tokia didelė, kad tai ilgainiui riboja kitokią ekonomiką ne, veiklą. Taigi, taip, reikia vykdyti Ekvadoro vyriausybės programas energetikos vystimosi srityje tam, kad būtų sumažinta ši priklausomybė. Na ir Ekvadoras jau žengia svarbių žingsnių, ir dar rezultatų gal konkrečiai ir nėra, bet tikimės, kad tas kelias yra e, tinkamas. Ir, pavyzdžiui, turime dešimt svarbių eksportų prekių, dėl kurių šiuo metu diskutuojame, nes Na ir tikėkime, kad pavyks išspręsti dar išlikusias e, kliūtis ir tikrai dėkoju už jūsų pažadėtą paramą, nes iš tikrųjų Taip, ir šis sustarimas tarsi turi sąsajų su, anks, su ankstesniais e, daugiašaliais surimais, o dėl Brazilijos ir žia, aplinkosaugos, taip, uh, mes esame tokia šalis, kurioje taip pat daug atogražų miškų, Amazonės, upės, intakų tinklas ir taip, aišku, mes tai, ką sakė ponas Mekalisteris, labai svarbu, kad visi Amazonės baseinai priklausančio, visos Amazonės baseinai priklausančios šalis ieško bendro sprendimo ir Mm, pavyzdžiui, jau užmėgsti pirminiai kontaktai tam, kad galiausiai būtų nutiestas kelias Amazonės baseino šalių susitarimui. Nes tikrai nepamirškime, kad tai yra labai. Um, pažeidžiama gamtinė aplinka, kuri vis dėlto yra labai svarbi mūsų šaliai, mūsų žmonėms, mūsų šalims. Taigi, mm, to nepamirškime, kad siekis yra prisimti įpareigojančius, saistančius įsipareigojimus užtikrinti aplinkosaugą šiame baseinė. Na, aišku, tai reiškia sprendimus, dilemas. Na, ir reikalinga pusiausvyrą tarp e, poreikio eksploatuoti gamtinius išteklius, e, siekiant išgauti žalivas ir aplinkosaugos. Taigi tikėkime, kad reikia rasti, pavyks rasti tokių sprendimų, kurie leis mums be kita ko vykdyti, gyvendinti ir darnaus vystimosi e, tikslus, kurie Amazono baseinė yra itin svarbus. Dar dvi minutės. Labai trumpai. Beje, dėkoju ambasadoriai Franč, Franšteinų už jūsų pastabas. prašėte nurodyti, e, kokie yra Ekvadoro interesai santykius Europos Sąjunga kontekste į mikro. Na taip, nes iš tikrųjų tikslas yra užtikrinti tiek ES, tiek Ekvadoro gyventojų interesus, kas užtikrinti ir abipusį naudą. Ir ponas Mekalistris. Uh, kalbėjo apie štai ką. Ne, tai buvo jau Lanin. Europos Sąjunga, Ekvadoras, kitas Latino Amerikos šalis turi bendrų interesų, jie bendrus vertybės, e, pagarba žmogus temsim. Ir tai turi būti bendras pagrindas tolimesniams santykiams tam, kad rastume e, sprendimus regioninėms problemams ir kiekvienos šalies e, e, problemams. O šiaip dėkoju už kvietimą ir už diskusijas. Ministrė Valencija. Dėkoju, gerbiamas ministrė Valencija. Pono, noriu, noriu padėkoti jum ir ponui Atodo, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ir linkiu jūsų naujai politikai kuo didžiausios sėkmės, linkiu, kad mūsų abiejų ES ir, ir Ekvadoro bendradarbiavimas plėstusi. Taip pat labai dėkoju ir ambasadoriai, kuri kartu su jumis atvyko ir linkiu jums gerai praleisti laiką Briuselį. Dėkui gerbiamas pirmininkė.